cominciare? Sì. <coughs> Buongiorno a tutti. Labą rytą visiems. Pradedame šį posėdį nuo balsavimo. Visų pirma, norėjau dar pranešti, jog nėra vertimo į bulgarų kalbą šiandien.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 Aš nesigilinsiu į smulkmenas, tačiau norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, nes mums pavyko tikrai puikiai bendradarbiauti, būta noro daryti kompromisus ir mums pasisekė e, suderinti net sudėtingiausius klausimus. Penktasis ir šešiasdešimtasis punktai. Š 105, 106. Čia turime pliusą, nors iš tikrųjų turėtų būti minusas jūsų sąrašuose. Prašau pasitaisyti, kad būtumėte pasiruošę balsuoti. Grazie. Dėkuoju. Jeigu esate pasirengę, tai galime pradėti balsavimą. Balsuosime elektroniniu būdu. Tai yra 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas Europos parlamentas. Pirmas pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Antrasis pakeitimas, pradedame. Tai yra žodinis pakeitimas ir e, originalas. Baigiame. Priimtas. Penktas pakeitimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Ketvirtas Pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Šeštas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Prašom. Enmienda 3, eh, la número 4, señor Andresen, ha sido respinto, ¿no? Entonces deberíamos... Man atrodo, jog eh, ketvirtasis pakeitimas buvo atsimtas. Ne. Tuomet atsiprašau. Penktą priėmėm, tai trečias atkrito pats. Perfekt. Emendamento 8, la votazione aperta. Aštuntas pakeitimas pradedame, baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Priimta. 10 pradedame. Baigiame. Priimta. 13 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Dvyliktas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Septynioliktas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dvidešimtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Primta. 19. Pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Primta. 23. Pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 24 pakeitimas. Dvi dalis. Už... Dėl pirmos dalies pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Pradedame. Baigiame. Priimta. 26 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 25 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Priimta. 27 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 29 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 28 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 30 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 31. Pirmoji dalis, pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Pradedame. Baigiame. Atrodo, kad EPP e yra vienu žmogum per daug. Vienu EPP nariu per daug tarp balsuojančių. Atmesta. 32 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 34 pakeitimas. Trisdešimt penktas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Baigiame. Primta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 36 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 37 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 38. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 39. Pradedame. Baigiame. Priimta. Keturiasdešimtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 42 pakeitimas. Pradame. Baigiame. Priimta. 44 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 46 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 45 pakeitimas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. 48 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 47 pradedame. Baigiam priimta. 49. Pradedame. Baigiame. Priimta. 50. Pradedame. Baigiame. Priimta. 51. Pradedame. Baigiame. Vėl per, per daug balsuojančių. Priimta. 53 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 55. 57. Atsiprašau. Pradedame. Baigiame. Priimta. 58. Pradedame. Baigiame. Priimta. 59. Pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 60. Pradedame. Baigiame priimta. 61 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 62 pradedame. Baigiame. Priimta. 63 pradedame. Baigiame. Priimta. 64 pradedame. Baigiame. Priimta. 66 pradedame. Baigiame. Atmesta. 67 pradedame. Baigiame. Atmesta. 68. Pradedame. Baigiame. Priimta. 69. Pradedame. Baigiame. Priimta. 70. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 71 pradedame. Baigiame. Atmesta. 72 pradedame. Baigiame. Atmesta. 73. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 74. Pradedame. Baigiame. Priimta. 75. Pradedame. Baigiame priimta. 76 pradedame. Baigiame. Priimta. 77 dvi dalis. Pirma dalis. Baigiame balsavimą. Priimta. Antra dalis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 78. Pradedame. Baigiame. Priimta. 79. Pradedame. Baigiame. Priimta. 80. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 81. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 82. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 83. Pradedame. Baigiame. Priimta. 84. Pradedame. Baigiame. Priimta. 85. Pradedame. Baigiame. Priimta. 86. Pradedame. Baigiame. Priimta. 87. Pradame. Baigiame. Atmesta. 88. Pradedame. Baigiame. Priimta. 89. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 90. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 91. Pradedame. Baigiame. Priimta. 92. Pradedame. Baigiame. Priimta. 93 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 94. Pradedame. Baigiame. Priimta. 95. Pradedame. Baigiame. Priimta. 96. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 97. Pradedame. Baigiame. Priimta. 98. Pradedame. Baigiame. Priimta. 99 pradedame. Baigiame. Priimta. Šimtasis pradedame. Baigiame. Atmesta. Šimtas pirmasis pradedame. Baigiame. Priimta. 102 pradedame. Baigiame. Atmesta. 103 pradedame. Baigiame. Priimta. 105 pradedame. Baigiame. Priimta. 106 pradedame. Baigiame. Priimta. 104 pradedame. Baigiame. Priimta. 108. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 110. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 112 pradedame. Baigiame priimta. 111 pradedame. Baigiame. Priimta. 113 pradedame. 115, sako pirmininkas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 116. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 114. Pradedame. Baigiame. Priimta. 118. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 119 pradedame. Baigiame. Priimta. Ketvirtas žodinis pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Norėčiau, kad pasitikrintume 20 pakeitimą. Čia in yra pak, žodis pakeistas ir paragrafas taip skambėtų. Reikalauja, kad e, kaina galiotų ir po 2011 metų. E, Paruošėmiai darbai jau vyksta ir tokiu būdu mes akcentuotume ateitį, o ne praeitį. Se non ci sono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 Monsieur le Président, j'aimerais bien que vous me donniez la parole après qu'on y voté. Pone pirmininkė, norėčiau, kad man suteiktumėt žodį po to, kai būsim nubalsavę dėl 147. Po, po to, kai nubalsuosim. Ačiū. 145. Balsuojam. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 146. Pradedame. Baigiame. Priimta. 147. Pradedame. Baigiame. Priimta. Prašom. Kolega Matijo, žodis jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėjau paprieštarauti žodiniam pakeitimui. Čia yra vienas dalykas. Antrasis. Norėčiau, kad balsuotume dėl 150 e, pakeitimų. Jį pakeitė ponas Sudį ir aš. Prieš 148 turėtume dėl jo balsuoti. Aš nežinau, kodėl reikėtų balsuoti dėl 150 pakeitimo prie, e, po 148. Nes mūsų pakeitime yra paminimos tam tikros savokos iš sutarties. Ten yra kalbama apie tris darbo vietas mūsų institucijos. No. No. Questa è una lista di voto che è stata preparata dal segretario. Sekretariatas parengė balsavimo sąrašą, todėl aš nemanau, kad e, galim dabar keisti šitos dalykus, todėl manau, kad turime balsuoti taip, kaip viskas nurodyta balsavimo sąraše. Aš norėčiau vis dėlto, kad man būtų paaiškinta, kodėl mes e, balsuom už tokį pakeitimą, kuriame primin, priminamos sutarties nuostatos ir tai darom po 148 pakeitimo, tai visiškai nesuprantama. Aš norėčiau gauti tinkamą paaiškinimą. kad l'explication c'est le. Paaiškinimas yra toks. Tais, pa, pasak taisyklės mes turime balsuoti pirmiausiai už pasiūlytus tekstus, kurie eina toliausiai. Todėl mu, ponios Mozer e, pakeitimas yra toliau siekiantis negu jūsų pakeitimas. Ir galbūt tada galim grįžti prie ponios Šaldemauser pakeitimo, net jeigu už jį ir nubalsuota, tai iš esmės būtų suderinama. Bet bet kuriuo atveju mes pasižymėjom jūsų poziciją dėl žodinio pakeitimo. Allora, votiamo, uh... Tuomet balsuojame dėl žodinio pakeitimo numeris 6, pirmoji dalis, pradedame. Tik tai dėl pirmosios dalies balsuojame. Tai yra 99 paragrafas, pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar balsuojame dėl 148 pakeitimo. 29 paragrafas. Na, nereikėjo dėl žodinio pakeitimo balsuoti, nes aš jam prieštarauju, pirmininkas. Na, ne, dėl to mes ir nebalsuojame. No. Pasisakymas ne į mikrofoną. No. 148. 148 dabar. Oui. Dėl kogi balsum, klausiu kalbėtojų. 148 siekia daugiau negu 150. Ir būtent dėl to te, tektų baltuoti pirmiausia 148. Explain. Manau, kad dauguma vis tiek nepasikeis dėl šito. Nesvarbu, už kurį pirmą balsuotume. Permiteți, ați explicat acum câteva minute. You, you explained several minutes ago that Jūs mums sakėte prieš keletą minučių, kad pirmiausia balsuosime dėl 150, po to dėl 148. Yes, but 150 is modified. Taip, bet 150 pakeičia daugiau straipsnių. Er Patikėsite ar ne, tačiau pirmininkas suteikė man žodį. Paskutinis balsavimas, dėl kurio sutarėme, buvo 170 pakeitimas. Tada pagal mano balsavimo sąrašą uh, yra parašyta, kad turėtume balsuoti dalimis dėl 99 pakeitimo. Mes balsavome, tačiau rezultatas nebuvo praneštas. Gal galėtume sužinoti, kuo baigėsi balsavimas dėl šio straipsnio. Taip, man būtų įdomu sužinoti, kiek buvo balsuota už ir prieš. Genau, also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 Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Strasbūro klausimas frakcijose kelia pilietinio karo nuotaikas. Tai reiškia, kad tikrai turime žinoti, kokie yra balsavimo rezultatai. Mes jau balsavome dėl 99 dalies, 99 paragrafo. Ir, ir buvo pat, patvirtintas tas e, pakeitimas ir jau esu sakęs tai anksčiau, 99 paragrafas ir balsavome dabar dėl 148 pakeitimo. Tačiau aš norėjau sužinoti, kokie balsavimo rezultatai, kiek balsavo už ir kiek balsavo prieš, tik tai tiek. Galime pakartoti balsavimą iš naujo. Balsuoti iš naujo dėl paragrafo 99.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 27, 18. Allora. 18 mm. Allora, 17, allora vi dico la votazione. 99 paragrafas balsavimo rezultatai. 27 balsavus, 18 už, 9 prieš, niekas nesusilaikė. Tai yra balsavimo rezultatai dėl 99 paragrafo. Dabar turime nuspręsti, ar turime balsuoti pirmą dėl 148 ar dėl 150 pakeitimo, nes būtent dėl to iškylo abejonių. Prašom. Turėtume laikytis balsavimo sąrašo. Nėra jokio teisinio pagrindo keisti procedūras, o jei keisime, tai atsiras nereikalingas chaosas. E, turėtume laikytis numatytų rekomendacijų. Aš asmeniškai pasakiau jums, jog e, turime, mano nuomonė, nekeisti balsavimo sąrašo tvarkos, tad 148 dabar turėtų būti. Pone pirmininkė, kad ir kokia be būtų balsavimo tvarka, 148 ar 151, mes visi sutarėm dėl to, ir sekretoriato savo taip patikslinu, kad jeigu mes nuspręstume laikytis balsavimo tvarkos, 148 būtų balsuojama prieš 150, juk sutarėm dėl to, kad vis tiek balsuosime taip pat ir, 100, ir dėl 150 priešingai negu pasakyta balsavimo sąraše, ar taip? Gerai. Tada balsuojame dėl 148. Pradedame. Baigiame. Priimta. 150 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 151. Pradedame. Baigiame. Priimta. 152. Pradedame. Baigiame. Priimta. 153 pradedame. Baigiame. Atmesta. 154 pradedame. Baigiame. Priimta. 155 pradedame. Baigiame. Priimta. 156 pradedame. Baigiame. Priimta. 157 pradedame. Baigiame. Priimta. Šimtas penkiasdešimt devintas pradedame. Baigiame. Priimta. 160 pradedame. Baigiame. Priimta. 161 pradedame. Baigiame. Priimta. Septintas žodinis pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Ir dabar galtinis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Pradame. Baigiame. Priimta. Ir galtinis balsavimas dėl rezoliucijos. Pradedame. Baigiame. Priimta. Puiku. Sveikinu pranešėją, atlikus puikiai savo darbą. Kągi. Abbiamo adesso uh, il discarico. Dabar turime pereiti prie kito klausimo. Biudžeto vykdym patvirtinamas kitoms institucijoms. Kolega Rivelinį yra pranešėjas, nežinau, ar jisai nori kalbėti. Prašom. Ačiū. Noriu tik tai padėkoti kolegoms už atliktą darbą. Tai buvo iš tikrųjų sunkus darbas ir manau, kad mes gerai padirbėjom. Norėjau pasisakyti tik tai norėdamas padėkoti. Puiku. Visi esame pasirengę. 2008 metų biudžeto patvirtinimas, tarybos biudžeto patvirtinimas. Pirmasis pakeitimas. Pradedame. Pradedame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Dabar turime sprendimo siūlymą, balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Dabar galutinis balsavimas, pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta.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 Passiamo adesso a votare le mozioni per la risoluzione. Dabar pereikime prie rezoliucijos siūlymo. Ketvirtasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigime. Atmesta. Penktasis. Pradedam balsuoti. Baigiame priimta. Šeštas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Priimta. Septintasis. Pradedam. Baigia balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Devintasis. Dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta antra dalis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. Aštuntoji dalis, pirmas kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Tryliktasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktasis. Pradedam balsuoti. Baigiame. patvirtinta. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, jog atsimu 16 pakeitimą ir norėčiau paremti 17 pono pranešio rivelinį pakeitimą. Pirmininkas, 17 pakeitimas, balsuokime. E, baigime. Patvirtinti. Aštuntoji dalis žodinis pakeitimas, pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 18. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 19. Pradedam balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 20. Pradedam balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. Dabar balsuoju dėl pakeitimo bloko nuo 23 iki 33. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 21 pakeitimas, balsuokime. Ne, regis ne. 22 turėtume balsuoti, pradėkime. Baigiame. Tvirtinta. 28 balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 30 pradedam. Baigėme. Patvirtinta 32. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Prašau. Pone pirmininkė, norėčiau pasiūlyti poniai Makovei balsavimą dėl atskirų dalių. Kitaip tariant, turėtumėm balsuoti atskirai iki pirmojo punkto, e, kur pasakytume Europos Sąjungos lygmenių taip pat, tai būtų pusė pakeitimų, o paskui pabrėžia, kad tokia padėtis ir taip toliau. Mes balsuosime prieš tokiu atveju. Manau, kad ponas Odi taip pat balsuos prieš dėl antrosios dalies. Čia vis dar apie Strasbūrą. Na, jeigu neprieštaraujate kolegos, tai tuomet šį pakeitimą 34 padalykime į dvi dalis. <clears throat> Balsuokime dėl pirmosios dalies. Pradedam. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos siūlymo. Pradedam balsuoti. Prašom. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pone pirmininkė. Pastebėjau klaidą, anksčiau jos nemačiau. Jūs kalbėjote apie žodinį pakeitimą, kuris balsavimo sąraše nėra parodytas atskirai. Tai buvo ponios grėsrė pakeitimas, man regis, ir aš, man atrodo, jeigu teisingai supratau, mes jau iš vis nepaminėjom. Norėčiau, kad tas pakeitimas būtų aiškiai atspindėtas. Aš sakiau, kad atsimu 16, jūs kalbėjote apie žodinį pakeitimą, bet tų pakeitimų balsavimo sąraše nėra. Aš balsavau turėdama galvoje ponios Greslė pakeitimą, tai buvo netgi lemiama mano balsavimui. Na taip, taip, bet norėčiau, kad viskas būtų labai aišku, kad būtų atspindėta, kad aš balsavau už šį žodinį pakeitimą. Žodiniam pakeitimui aš nepritariu, noriu, kad jūs tai žinotumėt. consciously, unconsciously, because it was not there. And I'm against that. I want to be very clear that in ACTA say I'm against that. Na, manau, kad juk viskas buvo labai aiškiai pasakyta, juodu ant balto viskas parašyta. Tačiau aš suklydau, tiesiog mane suklaidino, sako kalbėtoja. Na taip, taip, viskas teisingai, bet aš norėjau pasakyti ir tą darau jau trečią kartą, kad mūsų balsavimo sąraše dėja yra įsivėlusi klaida. Puiku, sako pirmininkas, labai aiškiai savo poziciją suformulavot. Norėtumėte, kad protokole būtų įrašyta, kad jūs balsavo taip, o ne kitaip, ar ne? Tai taip ir padarysim, tęskim toliau. Aš dar kartą norėčiau paremti kolegės mintis. Mūsų frakcija nedavė jokio signalo nes iš tikrųjų žodinio pakeitimo, apie kurį jūs kalbėjote, net nebuvo balsavimo sąraše. S ir D frakcijos pozicija yra tokia, kad mes norėjome balsuoti prieš ponios Greslio žodinį pakeitimą. Norėtume, kad jūs tai pasižymėtumėte. Gerai, pasižymėm jūsų pastabas, ponė Galerį, ir dabar perėsim prie paskutinio balsavimo. Rezoliucijos galutinis siūlymas. Prašom balsuoti, kolegos. Baigiame. Patvirtinta. Taigi, šis balsavimas baigtas. Passiamo adesso alla votazione sulla Corte di Giustizia. Dabar buvo persime prie kito balsavimo dėl Teisingumo teismo biudžeto vykdymo patvirtinimo. Už 2008 metus, sako ponas pirmininkas, bet darbo tvarkė minė 2009. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl galutinės rezoliucijos. Pradedam. Baigiame. Patvirtintam. Dabar 2009 metai, teisingumo teismas, e, auditorumai atsiprašau. Balsuojame dėl rezoliucijos siūlymo. Baigiame. Patvirtinta. Dabar. Pereikim prie pakeitimų. Pirmasis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Pradedam balsuoti. Baigiame patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Septintasis. Balsuokime. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Balsuokime dabar dėl pakeisto rezoliucijos teksto. Balsuokim, kolegos. Baigiame. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar pereikime prie 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo socialinių ir ekonominių reikalų komitetas. Pirmasis pakeitimas. Balsuokim. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Prašom, ponė Rivelinė. Čia un emendamento. Yra žodinis pakeitimas. Galbūt įmanoma būtų perskaityti jį. Ar, ar, ar leisit perskaityti tą pakeitimą? Uh, E, manome, jog e, biudžeto įvykdymo patvirtinimą reikėtų atidėti vėlesniam laikui, kad būtų galima e, gauti papildomos informacijos apie Olaf atliekamą tyrimą. Jeigu nėra prieštaravimo, tai balsuojame dėl pranešėjo Rivelinį žodinio pakeitimo. Eh, Galbūt galėtumėt pakartoti. Ar norėtumėt, kad dar kartą perskaityčiau? yra tos nuomonės, kad būtų racionalu atidėti biudžeto vykdymo patvirtinimą socialinių ir ekonominių reikalų komitetui, kad būtų galima gauti papildomas informacinės apie Olafo tyrimo e, rezultatus. Ar yra prieštaravimų tokiam žodiniam pakeitimui? Tai galime balsuoti dėl kolegos Rivelinį pateikto žodinio pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas, ar yra prieštaravimo? Nėra. Puiku. Prašom. Kas kaip, ką tik atsitiko, 12 balsų, 13 balsų balsavo už, 12 prieš. Ponios Zender pakeitimas e, apima ir pranešėjo pakeitimą. Tai reiškia, kad čia yra sviestas sviestuotas ir galvojame, kad tai bus geriau, ar ne? Tačiau mes tarsi nepasitikrinome, siūlyčiau suderinti tam tikrus dalykus, ypač tuos, kurie neprieštarauja vienas kitam. Iš tikrųjų, jūs sakote mums, kad antrajame pakeitime kolegos Sender jau yra. E, e Taip, aspektai, apie kuriuos e, kalbėjo kolega rivelinį, tad norit, kad būtume iš naujo, kad perėtume iš naujo prie antrojo pakeitimo balsavimo. Taip? Antroji. Jūsų žodinis pakeitimas bus įtrauktas tuo būdu į antro pakeitimo antrą dalį. Mano žodinis pakeitimas patikslina e, šį aspektą ir tai, tai yra pagalba diskusijai, nes e, pirmo pirmo pakeitimo kontekste taip pat, kolegos Ajala. Tačiau aš, jeigu teisingai supratau, jūs e, siejote su antruoju pakeitimu. E, Rivelinį, ne, aš turėjau galvoje antrąją dalį pirmojo pakeitimo, kolegos Rajala. Tas pirmas pakeitimas buvo pateiktas kolegos Ajala. Mes uh, balsavome dėl, dėl mano pakeitimo ir pirmąjį taip pat patvirtinom. Presidente, noi abbiamo, approva noi abbiamo sì, sì, no, approvato... Mes patvirtinome tik tai pirmąjį pakeitimą. Problema ta, kad mes jau balsavome dėl pirmojo pakeitimo, tuo tarpu dar nebalsavome dėl rezoliucijos. Ir dabar turime balsuoti dėl antrojo pakeitimo, kurį pateikė kolega Jala Sender. Pone pirmininkė, mano pakeitimas, antrasis pakeitimas nebeturėtų egzistuoti, kadangi mes balsavome dėl antrosios žodinio pakeitimo dalies, dėl A punkto. Tai reiškia, kad tuo bus pakeisti tie siūlymai, kas pas mane antrajame pakeitime pasiūlyti. Ir mano to pakeitimo nebereikia, jis nebereikalingas. Jeigu balsuojame dėl A, A naujosios dalies devinto pakeitimo, tai tuomet viskas tvarkoja. Tad mano pakeitimas neturi jokios prasmės. Nežinau, koks. Tai yra žodinio pakeitimo antroji dalis. Ar supratot, kai ką bandau paaiškinti. Man atrodo, kad e, aišku tai, ką sako kolega Sender. Mes jau e, balsavom dėl pirmo pakeitimo, o dėl Azusės dar ne, todėl Sender sako, kad e, pirmoji. Nebereikalinga man jūsų pirmo pakeitimo e, pirmoji dalis, jūsų žodinio pakeitimo jūsų pirmoji dalis, ar teisingai? Viskas. Inés, la primera parte se ha votado. No, es que no está claro. Sí. Sí. Eso es lo que no lo sé. Yo no la encuentro. Rudolf, where, where is the oral amendment of uh, Mrs. Ayala? Where do you, in the list, in the voting list, where is, but where is the oral amendment of Mrs. Ayala? They follow after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 goes through the resolution step by step. Yes, because but we only have we one start vote. to vote here. Yes, okay. we start with amendment yes. with, with amendment to first part and second part. And questo and, dobbiamo dare. Sì, ah, questo, ah, ho capito. Questo. In the, in the Va bene. Questo dobbiamo votare adesso. Eh, Due. Sì. sì. Ok. Allora adesso dobbiamo. Tad dabar turime balsuoti dėl antrojo pakeitimo kurį pateikė kolega Jalas Ender. Ten yra dvi dalis. Balsuosime ir už pirmą, ir už antrą dalį, dalis. Dabar pirmoji dalis antrojo pakeitimo. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis antrojo pakeitimo. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar žodinis pakeitimas C. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar dar einame prie D žodinio pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Žodinis E pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. F žodinis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Baigiame. Patvirtinta. G pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. Žodinis pakeitimas į. Balsuokime. Baigiame. G žodinis pakeitimas. E, J žodinis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Balsuokime dėl pakeistos rezoliucijos. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Galutinis balsavimas. Tiesa, mes jį jau atlikom, sako pirmininkas. Dabar perėsime prie balsavimo dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ES bendrasis biudžetas regionų komitetas. Balsavimą pradedame dėl bendro sprendimo. Balsavimas baigėsi. Priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečiasis pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dėl bendros rezoliucijos balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar perėsime prie balsavimo dėl 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo Europos ombudsmenas balsuojame dėl bendro sprendimo. Balsavimas baigiamas, priimta. Dėl visos rezoliucijos balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Primta. Dabar perėsime prie 2009 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dėl rezoliucijos projekto balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ačiū nuomonės referentui ir vėlinė. Passiamo adesso all'altro punto dell'ordine del giorno. Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės e, punkto. Tai yra Europos audito rūmų specialioji ataskaita EB parama vystimuisi skirta pagrindiniam ūkdymui Afrikoje į pietus nuo Saharos ir į pietų, A, ir pietų Azijoje. Žodis pranešėjui, ponai Stas. Reikia kamerų. Ačiū, Ne, vis dėlto pirmiausia, audito rūmų atstovui reikėtų suteikti žodį. Audito rūmų atstovai pateikė puikų pranešimą ir e, būtų gerai suteikti būtent jiems žodį. Ačiū, ponas Kinč, žodis jums. Ačiū labai, ponia pirmininkė, garbėjai komiteto nariai, ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Europos audito rūmų specialiąją ataskaitą šiame komitete. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Stes už jo nuostabes analizės, kurias jis pateikė šiame darbo dokumentą. Siekiant gerinti uh, ugdymo kokybę, kovoje prisidedame ir prie bendros kovos su um, skurdu. Um, esame pasitelkę judėjimą švietimas visiems, EFA, uh, ir vykdome tūkstantmečio vystimosi tikslus turime užtikrinti, kad visi vaikai gautų uh, pradinį ugdymą, kad būtų panaikinti uh, netoli neligybės um, aspektai. Taip pat Turime nustatyti, ar ES intervenciniai veiksmai veiksmingai padėjo įgyvendinant numatytus patobulinimus ir antra, ar komisija tinkamai valdo savo intervencinius veiksmus. Audito uh, rūmai, rūmų ataskaita apima Užsakario regioną ir Pietų Azijos kai kurias šalis, kur problemos yra itin opios. Mūsų programos turi užtikrinti, kad e, ugdymas būtų garantuojamas visiems. Audito rūmai atliko patikros misijas ir e, buvo tirta, ar komisija dirba gerai. Labai svarbu buvo patikrinti, ar komisijos tikslai yra realūs, ar tinkamai užtikrinamas dialogas su partneriais. Tai taikytina bet kokiems veiksmams, kuriais užtikrinama e, vystimosi pagalba. Mes tikrinome tiek e, bendrąją paramą biudžetui, tiek sektorinę paramą biudžetui. 44 procentai visų indikatorių buvo visiškai e, pasiekti, o 30 procentų e, atvejų yra daroma pažanga. Buvo pastebėta, kad e, padaryta pažangos kai kuriuose šalyse užtikrinant e, pagrindinį mokymasi kai kuriuose šalyse, e, tačiau kai kur pažanga yra per lėta siekiant, visto, siekiant tūkstantmečio plėtros tikslų. Kai kur pradinis ugdymas skurdžiose šalyse dar yra nepasiekiamas tikslas. E, siekiant pašalinti lyčių neligybės e, apraiškas. Auditorumai pastebi, kad čia dar reikalingas bendradarbiavimas regioninėme lygmenyje. E, taip pat reikia ir toliau gerinti programos įgyvendinimą. Audito rūmai mano, kad reikėtų suteikti didesnį prioritetą antrajam tūkstančmečio vystymosi tikslui, tai yra užtikrinti ugdymo kokybę ankstyvaisiais e, mokyklos metais. Mes pastebėjome, kad e, kai kurios šalis yra pasiekusios e, dalinės pažangos, mes apie tai informavome ir komisiją. Stengiamės e, nustatyti silpnasias komisijos veiklos vietas, e, ypač tais atvejais, kai tam tikros spragos kliudė pasiekti tikslų. E, auditorumai čia pateikia tam tikras rekomendacijas. Komisija turėtų patikrinti vykdomus projektus ir užtikrinti užtikrinti paramą nevalstybinėms organizacijoms. Taip pat ji turi užtikrinti e, tinkamesnę integraciją, teikdama bendrąją paramą biudžetui, e, siekdama, e, kad į politinį dialogą būtų įtrauktos visos suinteresuotosios šalys. Komisija privalo e, pasitelkti ir ekspertinės žinias delegacijose. Taip pat reikia labiau akcentuoti ugdymo kokybę, užtikrinant ir tinkamą stebėsiną bei bendradarbiavimą su visais donorais. Tiek trumpai apie mūsų e, ataskaitą, noriu padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą, taip pat ir atliekant mūsų auditą. Ačiū už dėmesį. Prego, kolega Stas. Prašom, kolegai Stas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite dar kartą padėkoti audito rūmų atstovams, nes buvo atliktas tikrai labai didžiulis darbas. Šis ši specialioja ataskaita analizuoja biudžeto pagalbos aspektus. Klausimas iš tiesų labai aktuolus. Galėtume užduoti klausimą, ar reikėtų priminti tiksliau, e, kad mes šį aspektą jau analizavom, kalbėdami apie socialinio fondo paramą e, teikiamą kaip biudžeto pagalbą. Kita savaitė balsuosime dėl nuomonės šiuo klausimu biudžeto kontrolės komitete, nes teikiame savo nuomonę visomosios pagalbos komitetui. Taigi ši, nu, ši ataskaita parengta tikrai pačiu laiku. E, ji yra labai subalansuota, paminėtos spragos ir pasiekti rezultatai, nepaisant tų spragų. Ten mes randame reikiamus skaičius, 45 procentai visų rodiklių buvo pasiekti, komisija pridūrė, kad be šių skaičių 30 procentų rodiklių rodo, kad yra pasiekta reikšmingos pažangos. Pritariu auditorų nuomoniai. Manau, kad, kad ir ką be būtume nuveikę, negalime miegoti ant laurų, turime daryti atitinkamas išvadas ir žengti toliau. Na, iš tiesų turime suprasti, kad svarbiausia yra švietimas, mokymas, Tai yra tas substratas, kuris tampa pagrindu tolesniam vystimuisi. Mes turime siekti, kad investicijos į švietimo sritį būtų maksimaliai rentabilios. Būtent dėl to savo rekomendacijose aš raginu komisiją pateikti mums, jeigu tai būtų įmanoma, detalę apžvalgą atskirų šalių dėl to, kokią pagalbą jos gavo, kokio didžio sumos joms buvo pateiktos, nes tai mums padės detalizuoti dar labiau auditorumo atliktą darbą. Kažkelintą kartą, kažkelintame pranešime, kažkelintoje ataskaitoje yra pabrėžiama, kad trūksta kvalifikuoto personalo delegacijose. Na, suprantu, kad biudžeto padėtis yra švelniai tariant labai komplikuota. Žinau, kad Dėl personalo kaitos problemų yra daug, žinau, kad yra kritiškų netgi tam tikrų situacijų dėl to susiklostę. Ir čia ne, ne, nenoriu kalbėti pernelik patosiškai. Visi žinome, kad švietimo srityje dedamos pastangos yra esminės šimtams tūkstančių vaikų besivystančiose šalyse. Tenka konstatuoti, kad kai kurios komisijos delegacijos E, ir toliau dirba stokodamas kvalifikuoto personalo ir negali tinkamai teikti pagalbos vieš, e, švietimui. Tad manau, kad turime veikti pragmatiškai ir labai pamastyti. Europos parlamente mes turime susisiekti su vystomojo bendradarbiavimo užsienio reikalų komitetais, su biudžeto komitetu. E, su kitais kompetitingais komitetais ir turime iškelti klausimą, kaip spręsti šią problemą, kai trūksta delegacijose kvalifikuoto personalo. Penktojoje rekomendacijoje, ponė pirmininkė, aš labai konkrečių dalykų prašau, kad būtų siekiama, kad auditorumų ataskaita neliktų tik tai dokumentas, kuris nuguls stalčiuje kažkieno. Norėčiau, kad tada kai balsuosime dėl kitų metų biudžeto vykdymo patvirtinimo, kad būtų atsižvelgiama į tą turinį. Mūsų nu, po, ket, į keturis dalykus reikia atsižvelgti pirmiausia. Į švietimo kokybę pirmiausia. Ekspresis verbis tai yra minima auditorumų pranešime. Vasario mėnesio dokumente yra kalbama apie tai, kad būtina užtikrinti geresnį švietimą besivystančiuose šalyse. Aš manau, kad tam reikia pirmiausia irgi numatyti kvalifikuoto personalo reikiamą skaičių delegacijose. Tai padės užtikrinti geresnį švietimo kokybę ir mokymą. Tad noriu paklausti komisijos, ar yra imamasi kokiu nors iniciatyvų arba kokiu jų galima būtų imtis, kad švietimo e, kokybė ir mokymo stebėsena gerėtų. Antra, sukčiavimo atvejai. Auditorumų pranešime sakoma, kad kuriuose šalyse dėja sukčiaujama ir kad blogai tvarkomasi su gautomis lėšomis. Netgi yra numatyti tokie prancūziškai vadinami povandeniniai laivai, e, sukčiavimo tam tikros, e, e, tai yra numatyti, numatyti postai netikriems mokytojams, tai yra žmonės pinigams gauti, kurie iš tiesų nėra mokytojai. Tad aš norėčiau paklausti, kas yra numatyta kovai su šiuo reiškiniu. Programų įgyvendinimų reikia statistikos duomenų, kad galėtume atlikti reikiamus įvertinimus ir kad galėtume žinoti, kokių priemonių reikia. Kai kuriuose šalise tai dėja neįmanoma. Ar komisija turi kokį nors iniciatyvų šią linkmę? Ir paskutinė pastaba. Nu, mergaičių ir moterų e, dalyvavimas tose programose yra labai menkas. Bent jau apie tai mums sako savo ataskaitoje auditų rūmai. Ir tai yra susiję ne tiek su pačiu mokymu, kiek su kitais parametrais. Su infrastruktūra, su uh, sanitarijos tam tikrais klausimais ir panašiai. Tai aš norėjau paklausti, ar komisija ketina imtis kokiu nors priemonių situacijai pakeisti. Yra iš tiesų labai svarbus, svarbu, kad besivystančiose šalise mergaitės taip pat galėtų gauti pagrindinį išsilavinimą. Labai dažnai tos moteris, kurios uh, galėjo baigti tuos mokslus, paskui tampa tikromis lyderėmis, užtikrinančiomis savo regiono tvarę plėtrą. Na, matau, kad komisijos atstovas links ir, manau, atsakys visus tos klausimus. Dėkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Vaišėjau, ponė Teisingumo teismo atstovė. Aš noriu tik tai pakartoti, jog mes labai džiaugiamės uh, atsiprašau, audito rūmų ataskaita ir rezultatas, kuris pasiektas, nepaisant to, kad mes negalime, aišku, mėgoti ant laurų, yra tikrai, tikrai geri rezultatai. 65 e, procentai tikslų buvo arba galutinai arba dalinai pasiekti. Ir manau, kad e, svarbu taip pat pabrėžti, jog svarbu, jog mes uh, E, prisidėtume prie reformų e, mūsų partnerių valstybėse. Ir taip pat labai svarbu, kad mūsų delegacijos, kaip ir mes patys, turėtume galimybę labai griežtai analizuoti tas politikas, kurios vykdomos švietimo srityje ir kad čia būtų taikomi tinkami rodikliai ne tik input indikatoriai, bet ir rezultatų e, rodikliai, kurie e, remtųsi visų pirma kokybės kriterijais, nes kokybė mums yra vienas iš esminių aspektų ir būtent dėl, dėl šio aspekto e, bus skirtumas valstybės. Tai priklausys ne nuo e, kiekybinių e, kriterijų, ne nuo mokinių skaičiaus, bet nuo kokybės, nuo to, kokia produkcija išleidžiama iš e, mokyklų. Ir e, mokymui turi būti būtent tokie kriterijai taikomi. Taip pat e, kokybė nepriklauso ir nuo mokytojų, dėstytojų skaičiaus, o e, ta kokybė labai didelė dalim priklauso nuo mokytojų ir dėstytojų realiai dirbamo darbo laiko, nes dažnai pasitaiko, kad jie neateina į mokyklą ir, ir, ir praleidžia e, pamokas. Kodėl? Todėl, kad jiems reikia papildomų pajamų ir jie dirba ne vieną darbą iš karto, dėsto keliose vietose. Paprasčiausiai jie nori užsidirbti daugiau pinigų. Pavyzdžiui, Nigerijoje kai kurie mokytojai dvi savaitės nedirba mokykloje, kad užsidirbtų pinigų kitur. Todėl turime ieškoti čia sprendimų ir naujoviškų sprendimų, galvodami, kaip e, užtikrinti tinkamas pajamas tiems mokytojams. Atrodo, kad yra įdomių sprendimų, kai kurie iš jų yra gana techninio pobūdžio, aš nesu specialistė, bet atrodo, kad įmanoma tai padaryti. kalbėjom apie pamokų praleidinėjimą. Pateiksiu gana įdomų pavyzdį. Pavyzdžiui, Madagaskare. Madagaskare praktiškai buvo surašyti visi tokie mokytojai vaiduokliai ir jiems buvo mokamos tam tikros kompensacijos, e, norint juos patraukti atgal į mokyklą, tačiau e, nepaisant to, kad tas e, projektas buvo vykdomas trejus metus ir jo rezultatai pasiteisino. Tad e, reikia tik tai, kad visi proceso dalyviai dalyvautų tame. Ir noriu taip pat kitą klausimą pabrėžti valdymo aspektą. Mes manome, jog labai svarbu, kad būtų vietinių lygmenių atskaitomybė tinkama ir valdymas. Ir yra taip pat nemažai iniciatyvų keliamų e, šiame kontekste ir kyla klausimų, kaip nacionaliniai parlamentai, kaip pilietinė visuomenė, kaip vietiniai audito rūmai gali e, tikrinti lėšų panaudojimą tame ar kitame sektoriuje. Ir mes manome, kad biudžetinė parama čia taip pat būtų svarbus e, instrumentas siekiant e, daryti didesnį poveikį situaciją. Jūs taip pat e, paminėjote mergaičių klausimą, mergaičių mokinių. Mes didelę netgi prioritetinę reikšmę skiriame lyčių lygybės įtvirtinimui šiame kontekste. Ir pats faktas, aišku, abstrahuojantis dabar nuo kultūrinių aspektų, pats faktas, kad e, mergaitės gali lankyti mokyklą, aišku, aš nekalbu taip pat ir apie sveikatos apsaugos aspektus, tas, tas faktas taip pat susijęs ir su tuo, jog ir mokytojų yra moterų ir tuomet moterų mokytojų buvimas gali patraukti daugiau mergaičių į mokyklą. Ką tai reiškia? Kad reikia, jog vidurinės mokyklos klasėse, ne tik tai pradinės mokyklos klasėse, moteris būtų skatinamos dirbti mokytojomis, nes tai turi labai teigiamą poveikį mergaičių uh, E, skolarizacijai. Aišku, dabar aš nekalbu apie smurto apraiškas, kurios kaip tik e, atbaido, bet aišku, reikia atsižvelgti į tai. Analizė faktų ir konteksto analizė šitais aspektais, aiškinantis, kokie faktoriai didžiausią reikšmę turi e, mergaičių nenoro eiti į mokyklą. E, tokia analizė turi būti atliekama ir man atrodo tai e, labai svarbus procesas, rengiat metodologinius vadovus, Project Cycle Management ir to būdu tie vadovai galėtų e, pateikti informaciją apie rodiklius, apie tai, kaip jie taikomi, kaip dėl jų yra susitariama, susiderama ir kaip sektorinio dialogo kontekste tai gali būti taikoma. Tai aišku e, susiję ir su mūsų delegacijų uh, parengimo klausimų, parengiant juos tinkamai naudoti tuos rodiklius dirbant vietose. Toliau skaičiai, jūs e, norėjot papildomų skaičių, tie skaičiai figuruoja atskiruose ataskaitose apie e, atskiras valstybės parašytose. Auditorumai pateikė e, tos skaičius e, ataskaitose ir jokios problemos nėra jums gauti tą medžiagą. Visą tai yra ir ir bendroje ataskaitoje. Toliau kvalifikuoto personalo klausimas. Aš tikiuosi, kad komisija dabar mato, kokia padėtis yra šituo klausimu ir mes nuo praeitų metų gruodžio pirmos dienos administruojam visą delegacijų personalą Mes ketiname užtikrinti geresnę pusiausvyrą šioje srityje, teikiant pagalbą valstybėse ir užtikrinti geresnę pusiausvyrą ne tik tai kiekybinių požiūrių, bet ir profilių požiūrių, e, kad tinkami žmonės dirbtų tinkamuose sektoriuose, tinkamuose vietose ir tinkamuose šalyse. Mes ir toliau dirbsim kartu su jumis, nagrinėdami šitos klausimus, nes mums e, yra labai svarbu, lygiai taip pat, kaip tai labai svarbu ir parlamentui. Ir aš labai džiaugiuosi tokiu bendradarbiavimu. Dėkoju. Dabar kolega Audi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti e, auditorumus pateikusius puikią paskaitą turinys yra išties labai įdomus, ten kalbam apie ES lėšų panaudojimą, jų tvarkymą konkretiems dalykams. Norėčiau pateikti konkretų siūlymą. Na, nežinau, ar, koks tas pasiūlymas jums pasirodys iš tikrųjų. Aš manau, kad galbūt reikėtų atlikti globalų auditą kai kuriuose viešų išlaidų sektoriuose ir reikėtų atsižvelgti į kelis lygmenis Europą, valstybę ir e, vietinį regioninį lygmenį, pavyzdžiui, apie gynybos rytį, apie švietimo rytį taip toliau ir panašiai, keletą kitų sričių galėtume paminėti. Galėtume pasižiūrėti, kokios priemonės buvo pasitelktos vystimo finansavimui ir, pavyzdžiui, 17 milijardų buvo numatyta, paskui e, vystimosi fondas, paskui Europos investicijų bankos, paskui valstybių narių veiksmai. Galėtume pastelti visą eilę priemonių. Mano siūlymas būtų toks, galbūt galėtume užmėgsti santykius su valstybė narė, valstybėmis narėmis ir pabandyti atlikti auditą tarp 27 valstybių narių sąskaitų ir Europos Sąjungos veiksmų apskritai konkrečiose valstybėse gaunančiose pagalbą kiek teikiama tos pagalbos, ES galėtų apžvelgti savo pagalbą, kurią teikia kaip bendryje, tai yra valstybių narių ir ES bendrai teikiama pagalba būtų apžvelgta. Man atrodo, tai būtų naudinga. Kitas dalykas, kuris nesispindi pranešime ir yra susijęs su ES, būtų toks, ar mes čia gauname kažkokią pridėtinę vertę ES ir kokią mes kūrėme kaip ES pridėtinę vertę. Aš keliu šį klausimą todėl, kad rengiu tarpinę e, ataskaitą 7-ąjį mokslo tyrimų programą ir čia mes keliame tą patį klausimą, ar ES, naudodama šį finansavimą, e, kuria kokią nors pridėtinę vertę ar ne. Pirmininkas, dėkoju. Pone Greslė. Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad pranešimas tikrai yra geras, čia pateikta ir informacija, kurios mes nežinojame. Pasaulis nuolat tobulėja, daug kas tobulėja. Ir švietimo srityje iškyla klausimas, ar mes apskritai žinome, kokiam mokytojų kiekiu yra teikiama ši parama. Kalbant apie biudžeto paramą, turiu pasakyti, kad man daug mieliau būtų, jei pinigus gautų mokytojai, o ne ekspertai ar patarėjai, kurių veikla nepadaro jokios pažangos likščiol mes tikrai neturime jokios kitos alternatyvos. Visos kitos alternatyvos taip pat yra abejotinos. Manau, kad geriausias būdas teikti biudžeto pagalbą, tai yra teikti ją tiesiogiai mokytojams. Norėčiau sužinoti, ar galima gauti informacijos susijusios su būtent šiuo aspektu. Kolega Jala Sender. Kolega Jala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ponia Greslė, taip ir aš noriu pasakyti. Mes ir vakar kalbėjom apie problemą susijusią su biudžeto parama. Ir kalbėjome apie paramą skiriamą besivystančiams šalims Kalbėjome apie biudžeto pagalbą teikiamą ugdymui skatinti. Sužinojome, kad labai didelė biudžeto dalis yra skiriama įvairioms švietimo programoms. Ir tai yra labai sveikintinas žingsnis. Tačiau, kalbant apie rezultatus, pastebime, kad esama labai aiškių spragų ir rezultatų vertinimas yra svarbus ne tik buhalterinė prasme, siekiant, kad e, kiekvienas centas būtų išleistas teisingai. Tačiau svarbu patikrinti, kokiu rezultatu tomis programomis vis dėlto buvo pasiekta. Šiaurės e, Afrika ar už Sakario Afrika yra labai svarbus regionai. Taip pat iškyla ir dar vienas klausimas, ar nereikėtų daugiau investuoti, kuriant naujas darbo vietas. Gal komisija galėtų atsakyti, ar rengiamasi pradėti dialogą šią temą, o gal jau diskutuojama apie tai? Taip pat, kaip komisija numato ateities prognozes, galbūt būtų galima patobulinti um, audito atlikimą šiuose regionuose. Audito rūmai jau paminėjo, gal jūs e, turėsite daugiau informacijos, buvo kalbama apie rodiklius, kuriais remiantis e, vertinamos e, išdavos. Tiesa, yra tokių sričių, um, kuriuose pasiekta pažanga nėra pakankama. Galbūt galėtumėte pateikti daugiau informacijos, galbūt galėtumėte pateikti ir informaciją, koks yra Europos užsienio, atsiprašau, Europos išorės veiksmų tarnybos vaidmuo įgyvendinančias programas. O svarbiausias klausimas yra toks, kaip komisija ketina pagerinti atskiruose regionuose dirbančių delegacijų gebėjimus, kad būtų užtikrinamas tinkamas pradinis ugdymas. Ačiū, žodis komisijai. Dėkoju. Šiek tiek plačiau norėčiau pakalbėti apie tai, ką jau sakiau pradžioje. Paminėsiu kai kurios dalykus, kurie buvo iškelti papildomai. Manau, kad mūsų komisaras ponas Pybalks yra sakęs ne kartą ir abiejose žaliosiuose knygose tai atsispindi dėl vystimos ir biudžeto pagalbos. E, yra pasakyta, kad yra siekiama rezultatų be abejo, bet taip pat yra norima, kad geriau būtų atkreipiamas dėmesys į tą aspektą, kokią pridėtinę vertę kuria ES tada, kai planuojame savo pagalbą. Na, tai yra teisinga pastaba. Kodėl? Todėl, kad lėšų srautai patenkantis į konkrečias šalis, tie pagalbos srautai yra nedidelė dalis tų visų srautų, kurie yra investuojami kiekvienoje šalyje. Taigi yra labai svarbu, kad mes iškeltume reikiamus klausimus, mes jau tą ir padarėme. kad e, mes turime kelti klausimą, kaip įtakoti tikrą problemų sprendimą. Biudžeto parama, kaip yra minima ir auditorumų pranešime, ne, nenuneigia biudžeto pagalbos teigiamų aspektų. Tiesiog keliamas klausimas buvo toks, kaip užsitikrinti reikiamas sumas, ar jos yra pakankamos tikslams pasiekti ir Ypatingai svarbu, kokius rodiklius pasirinkti, siekiant parodyti, kad iš tikrųjų rezultatų atskiruose sektoriuose pasiekiama. Dabar grįžtu prie to, ką jau sakiau. Mes nesame e, įgyvendintojai tų priemonių, nes priemonės įgyvendina pačios šalis. Mūsų vaidmuo yra teikti biudžeto pagalbą ir mūsų vaidmuo gali būti panaudotas dialogui dėl atskirų politikų atskiruose sektoriuose. Taip pat dėl rodiklių kuriuos pasirinks galiausiai pati šalis, nes tai atspindės jos politikos tikslus. Priklausys nuo to, kokia jos vizija yra konkrečios rytie po 50 ar 20 metų. E, vyriausybės lygmenių taip pat svarbu užtikrinti tinkamą dialogą. Ir ne tik vyriausybinių lygmenių svarbu tai užtikrinti. Labai svarbu, kad į šį žaidimą į atskirus projektus įsitrauktų visos suinteresuotos pusės - nacionaliniai parlamentai, pilietinės visuomenės atstovai ir panašiai. Visą tai yra tikrai labai svarbu. Mes būtent šiuo keliu ir skatiname savo partnerių žengti. Reikia, kad tuos projektus siūlomus pasirinkus reikiamus rodiklius šalis laikytų savais projektais ir siektų juos įgyvendinti. Na, Suprantame, kad reikia veikti dar aktyviau. O būtent reikia, kad delegacijos vietose turėtų reikiamas priemonės tam, kad galėtų veikti efektyviai, kad galėtų efektyviai tų, tą dialogą dėl atskirų politikų plėtoti. Svarbu, kad būtų keliamas klausimas, kokiu rezultatu siekiama. Pavyzdžiui, galbūt tas rezultatas gali būti trumpalaikis. Kai kas man kalbėjo, kad primetama savotiška diktatūra, siekiama trumpalaikių rezultatų. Tiesiog rezultatai gali būti ir trumpalaikiai, tačiau jie neturi kliudyti ilgalaikių rezultatų siekimui. Reikia, kad tos visos priemonės ir tie visi siūlymai gerai dėrėtų tarpusavį. Tik tiek. Klausimas, kaip mokėti darbo užmokesti mokytojams. Tai yra teisingas klausimas, kadangi dažnai dėl to mokytojai tiesiog neina į darbą. Nesu šios sektoriaus ekspertė, tiesiog norėčiau pasakyti, kad dėgiant mobiliuosius telefonus buvo galima numatyti, numatyti tam tikrą darbo užmokesčio mokėjimą mokytojams. Nesileisiu į detalės, tačiau norėčiau pasakyti, kad yra gana novatoriškų pasiūlymų šią temą. Ir tai yra puikūs pasiūlymai. Aš dar galėčiau pasakyti, kad man kai kas iš tų siūlymų atrodo iš vis kaip iš stebuklus ryties. Kai ką dar studijuojame su atskirų šalių gaunančių pagalbą atstovais. Siūlymai yra tikrai daug žadantis, įdomus, susijęs su tuo, kaip galima kovoti su mokytojų neįmų į darbą. Manau, kad savo komentarus čia ir baigsiu. Galbūt dar, jeigu turėtumėt klausimų, jūs atsakys. Jeigu ką pamiršau tiesą, dar mūsų kolegų, dirbančių delegacijose e, vaidmuo. Dabar aš esu ADEFCO kokybės direktorė. Mano direkcija, kalbėdamas manim, nuolat pabrėžia, kad būtina atkreipti dėmesį turimą patirtį į, į, į įvairius darbo aspektus patirtis turėtų egzistuoti gal ne tiek pačioje delegacijoje, kiek regioninių lygmenių. Aš kai dirbau Zimbabvėje, buvau delegacijos vadovė, ten veikė regioninis sveikatos ekspertas, kuris rūpinosi viso regiono reikalais. Tai yra vienas iš tų aspektų, prie kurių dar galime padirbėti. Jeigu pakankamai asmenų neturime atskiroms šalims, galbūt tuomet galima būtų pasitelkti regioninius veikėjus. Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra tie klausimai, kurie dabar yra nagrinėjama kartu su, de, su, su mūsų komisaru ir generaliniu direktoriumi. Šitie klausimai mums tikrai yra labai svarbus. Dėkoju. Grazie. La parola alla Corte dei Conti, prego. Dėkoju. Žodis eh, auditorumo atstovai. Ačiū, ponia pirmininkė, jei gerai supratau, tai buvo užduoti du klausimai. Pradėsiu nuo tų klausimų, kuriuos uždavė ponas Odi. Uh, Aš labai skeptiškas, man labai sunku įsivaizduoti, kad e, mums pavyktų padaryti vieną didelį jungtinį auditą 27 valstybėse narėse. Aš manau, kad esama ir kitų būdų, kaip galima bendradarbiauti, kaip valstybių narių audito institucijos galėtų bendradarbiauti. Yra numatyti numatytos tam tikros e, suderintos e, bendradarbiavimo tarp auditų institucijų nuostatos. Tos valstybės narės, e, kurios aktyviai teikia vystomąją pagalbą valstybėms paramos gavėjoms, žino bendradarbiavimo metodus. Taip pat galima atvirai kalbėti apie dalykus, kuriuos kritikuoja komisija tie patys dalykai yra kritikuojami ir pačių valstybių narių audito institucijų. Mes e, savo ataskaitose taip pat apie tai atvirai kalbame, kalbame ir apie spragas. Audito rūmai e, teikia rekomendacijas komisijai e, ir mes ieškome, kaip geriau e, teikti vystomąją pagalbą. Kalbant apie valstybės paramos gavėjas, mes taip pat ieškome būdų, koks, kokiu geriausiu būdu Um, teikti bendrą paramą biudžetui ar sektorinę paramą biudžetą, nagrinėjame įvairius projektus. Um, mes audito rūmose remiame bendrąją paramą biudžetui, nes tai yra um, puikus būdas, kaip sustiprinti vyriausybės atskirose šalyse paramos gavėjose ir taip pat per šią paramą stiprinami ir paramą gaunančių valstybių gebėjimai. Tiesa, kai kurios valstybės dar nėra pasirengusios gauti biudžeto pagalbą. Kalbant apie rodiklius, jei aš gerai supratau, ar jie yra patikimi, ar jie yra adekvatus, ponia Ajala uždavė šį klausimą. Dėl atitikties. E, šioje ataskaitoje mes labai kritiškai vertiname rodiklius susijusius su ugdymo kokybe. Mes manome, kad e, yra rodiklių, kuriais galima e, pamatuoti švietimo kokybę, tačiau labai sunku tinkamai tą kokybę išmatuoti. Paprastai, jei tokių rodiklių ir yra, tai jie yra labai brangus. Mes pasitelkėme tik bendruosius rodiklius. Tiesa, panašu, kad komisija nepasitelkė visų esamų galimybių ugdymo kokybei įvertinti. E, vieno audito vizito Nepale metu aš e, labai nustebau, E, sužinojęs, kad ne komisijos iniciatyva, o kitų donorų e, iniciatyva buvo teikiama pagalba kintamojo dydžio mokėjimo dalių forma. Ir ta parama buvo audituojama uh, tikrinant, ar buvo pasiekti rezultatai. Buvo tikrinama, ar parama yra skirta mergaitėms ar berniukams, kaip e, šalis paramos gavėja e, panaudoja lėšas ir taip toliau. Šiuo metu vyksta diskusijos su komisija dėl um, e, rodiklių, kuriuos pasitelkdami galėtume e, audituoti bendrąją paramą biudžetui. Tai e, galėsite rasti 83 straipsnio A dalyje. Mes manome, kad šios klausimus turėtume iškelti ir žaliojoje knygoje. Turime kalbėti ir apie e, sektorinę paramą biudžetui, apie sektorinius aspektus. Turime pabrėžti ugdymo svarbą ir audituojant programas turime numatyti daugiau rodiklių nei du ar tris. Dėl statistinės informacijos mes turime pasitikėti tą informaciją, kurią mums teikia paramos gavėjos arba e, šalis donorės. E, tiesa, donorių teikiama informacija retai vertinama kaip patikima esama tam tikrų skirtumų tarp skirtingų valstybių narių statistinių sistemų. Pavyzdžiui, kartais esama didelės netiktikties tarp to skaičiaus, um, tarp um, skaičių, kurie pateikiami kaip uh, mokyklos lankymo uh, skaičiai yra e, vieni skaičiai e, pateikiami, e, kiek vaikų pradeda lankyti mokyklą ir visai kitokia statistika, jei pasižiūrėsime, kiek mokinių iš ties baigia mokyklas. Šiuos duomenis reikėtų vertinti rimčiau ir tas apskaitos sistemas reikėtų tobulinti. Ačiū, Ajala. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau grįžti prie to, ką minėjau ponė direktorė, dėl uh, delegacijose dirbančių asmenų profesinės kokybės jų pasirengimo. Na, suprantu, kad jūs norite, kad delegacijų pajėgumai didėtų, kokybė gerėtų. Man teko proga lankytis jūsų tarnyboje ir puikiai žinau, kokie žmonės ten dirba. Paprastai, na, tai nėra mokytojai. Aš esu dėstytoja ir žinau, kad dėstytojai yra, na, tokie ypatingi asmenys. Jūsų tarnyboje taip dirba, ekonomistai dirba, kitų sričių specialistai, bet juk dėstymas yra ypatingas rytis. Aš manau, kad Reikia labai atidžiai e, stebėti padėtį ir nepastenkinti tik trumpalaikiais 4-5 metų tikslais, reiktų žvelgti toliau. Dėkoju. Ponas Stas apibendrinimui. Dėkoju. Na, kaip ir nieko nebeturiu pridurti. Manau, kad diskusijos buvo įdomios, komisijos atsakymai taip pat įdomus. Džiaugiuosi turės progą išgirsti papildomą informaciją, kurią pateikė auditorumo atstovai. Manau, kad e, sulauksime pranešimų dėl atskirų šalių ir juos dar analizuosime. Vyksta diskusijos e, dėl pačios savokos, biudžeto pagalbos savokos. Pane Greslė minėjo, kad pagalba biudžeto yra vienas iš tų metodų, kuriuo ir toliau matyt turėsime remtis. Tik reikia užtikrinti, kad ta pagalba patektų ten, kur turėtų patekti. Taigi pas mus dar pačius verda diskusijos šiuo klausimu. E, džiaugiuosi, kad komisija e, paruošė žarėje knygą ir manau, kad mes Europos parlamente turėsime pareikšti savo poziciją. E, vystumo bendradarbiavimo komitetas yra atsakingas šiuo klausimu, kompetentingas šiuo klausimu. Ponas Giorens yra Europos parlamento narys ir jis kaip tik šiuo klausimu diskutuoja su kompetentingomis struktūromis dėl biudžeto pagalbos. Manau, kad auditorumų teikiama mums informacija yra iš tiesų labai vertinga. Dėkoju. Jeigu daugiau komentarų nėra dėl šio darbo tvarkės punkto, tuomet pereisime prie OLAF priežiūros komiteto metinės ataskaitos. Tai yra met, 2009 metų veiklos ataskaitos pristatymas. Ir norėčiau dabar suteikti Olafo kom, priežiūros komiteto atstovams. Jie pristatys pranešimą, nes žinau, kad pas mus dalyvauja Rosalind Wright ir Luis Lopez Sant Aranguez. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums leidus pradėsiu mūsų pasisakymą. Timotijāčio vardu ir e, sekretariato vardu norėčiau padėkoti pos parlamento nariams už galimybę pateikti e, čia pranešimą man ir kolegai Sans, Sans Arangezi. Mes teikėme ataskaitą apie mūsų veiklą nuo 2009 birželio iki 10 rugsėjo. E, mums tai buvo tikrai produktyvus laikotarpis. E, mes pasielbėme penkias nuomonės. Mes Taip pat sulaukėme nu, Olaf naujo direktoriaus paskirimo. Džiugu pasveikinti Giovanni Kessler naują direktorių. Jis mūsų ataskaitos rengimo laikotarpį buvo paskirtas, mes pradėjom su juo dirbti e, labai konstruktyviai bendradarbiaudami. Tuo ataskaitos rengimo laikotarpiu turime pasakyti, kad komitetui teko atlikti stebėsenos darbą ir teko stebėti, kaip įgyvendinamos E, Olafo rekomendacijos. Mes norėtume pasakyti, kad priežiūros komitetas e, skiria didelį dėmesį tam, kaip veikia Olafas, kaip įgyvendina mūsų rekomendacijas, ypač tose srityse, kur tyrimų trūksta, ypač tose srityse, kur vėluojama tyrimus atlikti. Mes 164 tyrimus atlikome, pateikėme siūlymus Olafui E, siūlydami atlikti vidaus sistemos pakeitimus susijusius su tyrimais. Tuo pat metu mums kilo tam tikro susirūpinimo. Sakėme, kad jų tyrimų politika turi būti labiau aktyvi, ypač sudėtingais atvejais. Bet svarbu nusistatyti aiškius darbo prioritetus. Svarbu turėti taip pat ir tam tikrą vadovą, kuriuo reikia remtis atliekant atskiras operacijas. Ne, vis, ne, ne viską Olafas pritaikė savo darbę. Mes, mūsų įskaliojimai baigėsi ir mes ypač pabrėžėme, e, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą Olafo tyrimų kokybę ir jų nepriklausomumą, norint, kad tie tyrimai būtų efektyvūs. Tuo mūsų darbo laikotarpiu taip pat buvo kalbama apie visą eilę reformų ir dokumentų, kuriuos teik, reiktų pakeisti. Pirmiausia, rekomendacija 10, e, reglamentas 1073, 99, kuris reguliuoja Olafo veiklą. Mes į diskusijas esame pasirengę įsitraukti ir buvome įsitraukę. Mes manome, kad e, tuos rekomendacijos turi būti taikomos tinkamai. Manome, kad Olafas turi savo įgaliojimus išsaugoti ir sustiprinti ten, kur tai reikalinga. Šią popietę jūs išklausysite pono komisaro Šemetos e, dėl šių reglamento pakeitimų. Ir tuomet galėsite pateikti jam savo komentarus. E, komitetas dirba šiuo klausimu ir mūsų darbą galima apibendrinti štai taip. Mes sveikiname E, siūlymus e, dėl mechanizmo, pirmiausia, dėl informacijos perdavimo mūsų komitetui vykstant tyrimui, e, nes tai padėtų komitetui užtikrinti, kad tyrimas vyksta nepriklausomai. Mūsų komitetas apgailestauja, kad vykdant reformą nebuvo atsižvelgta į panašų siūlymą dėl išorinių ir vidaus tyrimo atlikimo. Kaip jau sakiau, svarbu e, nusistatyti tinkamus darbo prioritetus ir tas prioritetų nustatymo klausimas turėtų būti įtrauktas į reformos siūlymus. Lisabonos sutartyje numatytos galimybės ir priemonės taip pat būtų, turėtų būti panaudotos, kad gerėtų bendradarbiavimas tarp nacionalinių teisinių institucijų ir OLAF. Mes manome, kad dabartinė institucinė sąranga turi būti išlaikyta ir ateityje OLAF integravimas į komisiją ir generalinių direktorių e, nepriklausomybė bei Olafo nepriklausomybės stebėtina, stebėsina turėtų būti užtikrinta. Aš manau, kad turėtų būti išlaikytos visos Olaf funkcijos ir ypatingai šios institucijos nepriklausomybė. Mes manome, kad reikėtų priežiūros galbūt stebėtojo postą su kurti, tačiau tai ko gero padidintų administracinę naštą ir komitetui vargu ar ko nors padėtų. Mūsų komitetas taip pat mano, kad būtų naudinga turėti statistinius duomenys susijusius su Olafo veikla. Tai padėtų geriau užtikrinti, kaip savo tyrimai darbą atlieka kokybę to, kaip savo tyrimai darbą atlieka Olaf. Manau, kad norint pasižiūrėti, kaip tyriamos bylos ir ar užtikrinama tinkamai Olafo kokybė. Turime dar dėti reikiamas pastangas, kurios sureguliuotumį procedūras. Komitetas taip pat minėjo pernelyg didelio reguliavimo riziką, nes savo darbe Olafui reikalinga tam tikra veiksmų laisvė. E, be abejo, e, reglamente numatytos taisyklės e, yra reikalingos atvejai, reikia, reikalui esant atskiros bylos, turėtų patekti į teismą, jeigu tai yra reikalinga. Olafas turėtų turėti galimybę tinkamai atlikti veiksmus, bet nepažeisdamas pagrindinių teisių. Mes manome, kad Olafas turėtų imtis lyderio vaidmens, valdydamas tyrimus taip, kad būtų išlaikytos visos numatytos procedūrų teisės. Būt, mūsų komitetas šiuo atveju atliektų stebėtojų vaidmenį. Naujasis Olafo generalinis direktorius turėtų turėti pakankamai laiko, kad su juo būtų pasitarta dėl reformos ir jis turėtų čia galimybę pateikti savo nuomonę dėl jos. Dešimt dienų tik buvo palikta jam nuomoniai pareikšti, bet jis 11 siūlymų per tą dešimt dienų sugebėjo pateikti. Mūsų komitetas taip pat sakė, jog yra pasirengęs dalyvauti peržiūros procese ir Na, kaip jau sakiau, išgirstė pono šiame tos kalbą, šiandien po pietų informacijos išgirstė daugiau. Planavimas ir tyrimo atlikimas yra esminis Olafo vaidmuo. Mes e, susipažinome su 40 bylų ir visais atvejais buvo svarbu įsitikinti, kiek planavimas padeda užtikrinti geresnę tyrimo kokybę. Iki mes kalbėjome apie bylų tyrimą ir turiu pasakyti, kad uh, atliekant stebėsenos darbą, jis būtent šios ir tie stebėsena yra mums svarbiausias. Mūsų išvada buvo tokia, kad planavimas gali būti pagerintas labai reikšmingai visose srityse dėl trijų tikslų pirmiausia. Pirmiausia, e, reikalinga, kad direktorius ir skyrių vadai didžiausia dėmesį skirtų e, objektyviam tyrimui paskui, kad būtų numatyta galimybė tinkamai tyrimus atlikti ir būtų numatyti reikiami ištekliai tam. Na ir galiausiai, kad būtų aiškios taisyklės, kuriomis remdamiesi e, būtų, galėtume patikrinti, kiek pažengė vienas ar kitas tyrimas, kiek yra vėluojama ar vėluojama ir kodėl. Ir taip pat e, svarbu pasižiūrėti, kaip pasikeitė situacija ir, ir, ir ar visais atvejais verta tęsti tyrimus. Svarbu taip pat turėti tam tikrą schemą tyrimų atlikimui, turėti tas pačias priemonės tyrimams atlikti, nuoseklės priemonės ir svarbu, kad, jas, kad tyrimo plano būtų laikomasi. Mes taip pat rekomendavome, kad kiekvienas e, tyrimo planas būtų peržiūrėtas po to, kai valdyboje priimtas būna sprendimas pradėti bylą. E, mes suprantame, kad šis planas turi būti dinamiškas dokumentas, kad įvykiai gali jį pakoreguoti ir kad tyrimas pats gali šiek tiek keistis. E, manau, kad tyrimo planas yra tas dokumentas, kurio turi E, domėtis direktorius, žiūrėdamas, kaip jis susityrimas, su kokiais sunkumais susidūrėma. E, reikia nuolatos tikrinti, ar buvo pasiektas tyrimo tikslas, ar buvo laikomas nusitų laikotarpių, ką reikia pakeisti, kokius naujus prioritetus galbūt reiktų numatyti, ar tyrėjai tinkamai atlieka plane numatytus darbus ir ar buvo toks planas sudarytas ir tikslai apskaitai išsikelti. Mūsų komitetas to, e, iki tol turėtų įvertinti, e, koks planas buvo numatytas ir, pas, ir paskui ar Olafas įtinkamai gyventino. Šiuo laikotarpiu mūsų komitetas dažniausiai pasisako apie tai, kaip svarbu išlaikyti procedūrų tvarką atliekant Olaf e, tyrimus. Ponas Lopesas apie tai pakalbėjo šiek tiek plačiau netrukus. Mūsų komitetas peržiūrėjo biudžeto projektą 10-11 metams Olafo. Ir e, mes kalbėjome apie 9 mėnesių bylas ir galutinę ataskaitą ir apie tai, e, kokias bylas mūsų C1 padalinys e, turėjo perduoti nacionalinėms institucijoms, kiek bylų buvo pradėta. Mūsų išvados būtų tokios pranešimas galėtų būti glaustesnis Ir mes tikrai lauksime per artimiausius mėnesius, kokių rezultatų buvo pasiekta tyriant tas bylas, kurios buvo perduotos nacionalinėms institucijoms. Nes Olaf turi stengtis dirbti taip, kad būtų galima pasiekti tam tikros pridėtinės vertės ir geresnių rezultatų, kur tai ir įmanoma. Kalbant apie Olaf, e, mūsų E, stebėsnės komitetas maloniai išklausė pono e, Keslerio pranešimo e, biudžeto kontrolės komitetui. Ir man atrodo, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad tie, tie atvejai, tos bylos, kurių dar tebėra daug neištirtų ir kurios vėluoja, kad jų tyrimas pagreitėtų. Olafas turi galimybę prieiti prie tam tikrų asmeninių duomenų. Komisija jų turi daugiau, tačiau darbas, turime pasakyti, tęsis daugiau, pirmiausia, reformuojant reglamentą 1073. E, tai yra mūsų įgaliojimų paskutiniai metai ir mes darysime viską, kad galėtume tinkamai užbaigti savo šešių metų mandatą e, tinkamai pateiksime e, savo, nuomonė, savo nuomonėje e, rekomendacijas Olafų tolesniam darbui. Dėkuoju. Right, Dėkuoju. Dabar žodis kitam šio komiteto atstovui, ponui e, Lopesans Arangos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ponė Wright Aš taip pat e, pakomentuosiu veiklos ataskaitos priedė esančią nuomonę ir taip pat pasakysiu, kodėl mūsų komitetas patikė tą nuomonę. Taip pat pakomentuosiu metologinių po, požiūrių šio dokumento tikslus bei konkrečius pasiūlymus. Dabar priežastis. Kokios pagrindinės priežastis? Visų pirma, visos tyrimų procedūros kurios e, gali baigti sankcijomis, administracinėmis, disciplininėmis e, ar e, baudžiamosiamis sankcijomis, tai visos šios procedūros turi vykti laikantis garantijų. Ir mes sakome, jog visa tai turi įtakos ir pasitikėjimui, ir prestižui šitą struktūrą ir e, taip pat e, įtakos daro veiksmingumui šitų procedūrų. Tai taip pat susiję ir su Olafo nepriklausomumu. Antra priežastis e, yra susijusi su mūsų sukopta patirtimi. Per savo penkerių metų darbą šis komitetas konstatavo, jog kai kurie dalykai netinkamai funkcionuoja ar kyla problemų. Ir mes jau esame nekartą tai sakę anksčiau pateiktose nuomonėse ir ataskaitose. Visa tai susiję su programavimo ir veiklos e, kai kurių aspektų nevisiškai tinkamu e, vykdymu. Toliau Olafas turi turėti savo veiklos e, gydą, vadovą. E, kuriuo galėtų remtis e, tyrėjai ir to būdu jie žinotų, e, kaip elgtis kiekvienoje tyrimo fazėje. 2009 metais nauja šio vadovo versija buvo pateikta ir savo analizėje mes konstatavome, jog kai kas galėtų būti dar patobulinta, būtent tie aspektai, kurie susiję su pagrindinėmis asmenų teisėmis Olafo tyrimų kontekste. Ketvirta priežastis dėl kurios parašėme tą nuomonę, yra susijusi su e, priežiūros e, komiteto vaidmeniu bei su, e, su pirmosios instancijos teismo sprendimais. Tai susiję taip pat su bylų perdavimu Olafo teisminėms e, institucijoms ir to būdu mes šiame kontekste bandome žiūrėti, ar visos pagrindinės teisės e, asmenų yra gerbiamos ir čia yra remiamasi pirmojo, pirmosios instancijos teismo praktika. Mes taip pat manome, jog dabartinių etapų, jūs taip pat tai žinote, nes daug kas ten nagrinėja tą klausimą, tai yra 1073 E, reglamentas ir reforma, mes manome, kad šioje plotmėje taip pat reikia atsižvelgti į tam tikrus svarbius aspektus, ne tik tai į tuos aspektus, kurie išplaukia iš teismo praktikos ar, ar, ar kitos praktikos, bet kurie susiję su teisiniais aspektais, su Olafo reglamentu ir su e, reforma. Dėl visų šitų priežasčių mes norėjome pateikti ir tam tikrų praktinių pasiūlymų, galvodami apie perspektyvą. E, Mūsų mm, pasiūlymai neapsiriboja vien tik tai doktrininio pobūdžio apmąstymais. Mes e, išanalizavome e, Olafo atliktus e, tyrimus, apie tai kalbama dokumente, kurį jūs turite. Ten kalbama apie realius tyrimus, kuriuos Olafas iš tikrųjų atliko ir remdamėsi tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, e, pastaraisiais metais e, parengtomis ataskaitomis, taip pat e, analizuodami savo praktiką, mes išanalizavome dabartinį reglamentą 1073-99 metų, taip pat 20, reglamentą 2185-96 metų ir taip pat rėmėmės pirmos instancijos bei teisingumo teismo e, praktiką ir žiūrėjome, kaip visą tai atsispindi Olafo vadovė. Mūsų, nuomon, mūsų nuomonė yra pateikta, e, kaip sakiau, ta, ta, tame nuomonės dokumente ir ten yra formuluojami pasiūlymai praktiškai visoms personalo grandims. E, mes norime taip pat parengti tam tikrus kriterijus ir rekomendacijas e, Olafo ir priežiūros komiteto santykių kontekste. Taip pat norėtume ir institucijoms pateikti tam tikrų rekomendacijų, nes e, institucijos šiuo metu masto apie Olafo teisinį pagrindą. Mūsų švieties taškas yra specifinė Olafo veikla, tai yra administraciniai tyrimai, čia nėra vykdomosios veiklos kompetencijos, taip pat nėra sankcijų taikymo kompetencijos. E, tyrimo rezultatai pateikiami valstybėms ir būtent valstybės paskui turi spręsti sankcijų klausimą, taikyti tas, e, tas sankcijas ir reikalauti administracinės ar baudžiamosios atsakomybės. Pagrindinės teisės Olafo kontekste. Čia turi būti atsižvelgiama į galutinę atsakomybę. Mes taip pat atsižvelgėme į skirtumus įvairių atliekamų tyrimų, tai yra vidinių tyrimų ir išorinių tyrimų, kaip žinote, Olafo kompetencija skiriasi atliekant tuos ar kitus tyrimus ir mes taip pat atsižvelgėme į E, valstybėse narėse galiojančių teisės aktų e, taikymą ir laikymasi. Kaip žinote, tie teisės aktai skiriasi ir atlieka tyrimus, turi būti laikomasi nacionalinių teisės aktų, kurie susiję su asmens pagrindinėmis teisėmis. Toliau. E, bendrųjų teisų kontekste. Bendri principai turi būti būtinai taikomi, tai yra nešališkumo principas ir čia mes galvojame apie galimus interesų konfliktus, o antroji esminė sritis, kuri mums rūpi ir rūpi Olafui ir manau, kad rūpi taip pat institucijoms, tai yra vykdomų tyrimų trukmė. Čia mes e, siekiame e, kad nebūtų pernelik ilgo dėlsimo. Toliau. Konfidencialumo principas, e, šito principo turi būti laikomas, atliekant visus tyrimus ir jo turi laikytis visos struktūros, kurios yra susijęs su tyrimais. Taigi, nešališkumas, trukmė ir konfidencialumas. Mes norime, jog šitie trys ramščiai yra esminės svarbos siekiant užtikrinti tinkamą Olafo veiklą. Nepriklausomumas Olafo taip pat yra labai e, svarbus tiek veiklos požiūrių, tiek ir Olafo įsipareigojimų požiūrių. Remdamėsi šitais e, dalykais mes aprašome procedūras, e, prašydami to pačiu ir visas garantijas, kurios išplaukia iš šio konteksto. Kaip sakiau, mes kalbame ir apie išorinius, ir apie vidinius tyrimus, taip pat atsižvelgiame į įvairius etapus, fazes. Tai yra procedūros pradžia, jos e, tolesnės fazės ir paskui pabaiga. Ir kiekvienoje fazėje mes pabrėžėme tas ar kitas konkrečias teisės ir E, pateikėme savo nuomonę apie tai, kaip turi būti laikomasi tų teisių. Pavyzdžiui, kalbų naudojimas e, tardymo metu, taip pat informacija pateikiama visiems proceso dalyvė, dalyviams, prieiga prie dokumentų ir taip toliau. Kita vertus, svarbu yra pažymėti, jog mes atsižvelgiame į tam tikrus specifinius teisės aktus, kurie reglamentuoja specifines uh, specifinius Olaf, Olafo tyrimus. Aišku, viskas priklauso nuo pačių tyrimų pobūdžio. E, turiu galvoje e, bendry, protokolą dėl bendryjų privilegijų ir imuniteto. Taip pat e, kitus aspektus, pavyzdžiui, institucijų sutikimą, kuris turi būti pateikiamas, kuomet tyrimas liečia institucijos darbuotoje. E, nes tais atvejais turi būti pateikiama atitinkama nuomonė ir, kaip jau sakiau, turi būti visais atvejais laikomas įgaliojančių valstybėse narėse teisės aktų. Taip pat reikia, kad mechanizmas užtikrinantis tinkamą bendradarbiavimą tarp OLAFO ir valstybių narių atitinkamų struktūrų e, būtų tinkamai taikomas atliekant tokius tyrimus valstybėse narise, kuomet vyksta individualūs tyrimai. Ir čia tikslas yra uh, užtikrinti, kad nebūtų reikalingo dėlsimo ir per nelgdėlės trukmės. Išvados. Pirmoji išvada. Mes e, pateikėme savo nuomonėje e, tam tikrų konkrečių pasiūlymų. Ir tie pasiūlymai yra skirti Olafo personalui. Personalas kaip tik galės kiek, kiekvienoje tyrimo stadijoje e, aiškiai žinoti, kaip ir ką reikia daryti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių. Toliau e, konkretus e, tikslai, kurie ten fiksuojami. Mes manome, kad nuolant turėtų būti atnaujinamas vadovas, įtraukiant į e, naujausius pasiūlymus. Ir taip pat reikėtų pabrėžti dar vieną aspektą. Mes norime, jog būtų sukurta tikra teisėtumo kontrolės sistema Olafo tyrimų srityje. Tai reiškia, jog tai bus nuolatinė kontrolė, nuolatinis tikrinimas ir jog jisai turi būti įgyvendamas iš karto. Šiame kontekste, kiek tai manoma, reikia sustiprinti vidinius Olafo mechanizmus, kurie įgalina užtikrinti tokią kontrolę ir tai turi vykti per e, padalinių vadovų, direktorių ir kitų e, grandžių iniciatyvas iki pat generalinių direktoriaus. Taip pat reikia specifinius mechanizmus įgyvendinti, kurie leistų užtikrinti teisėtumo kontrolę. Tai e, reiškia, kad specializuotų Olafo struktūrų vaidmo galėtų būti sustiprintas. Taip pat tyrėjai turi būti konsultuojami dėl kintančios e, padėties ir e, situacijos, kad būtų išvengta visų galimų problemų dėl e, pagrindinių teisių laikymosi. Aš savo pasisakymą metu pakomentavau visus mūsų nuomonės svarbiausius aspektus. Žinome, kad jie yra susiję su bendrijos teisės aktais, su pagrindinių teisų hartija, Lisabonos sutartimi taip pat, nes e, tai yra nuostatos, kurios susijusios su e, pagrindinių teisų laikymosi mechanizmo užtikrinimu. Ačiū. Dėkoju. Dabar e, žodis e, pranešėjai. Ačiū labai auditorumų atstovų. Taip pat noriu padėkoti ir pranešėjui. Mes e, nagrinėjome pateiktas e, nuomonės, skaitėme apie teisėtumo kontrolę ir e, manau, kad šios temos taps vienomis svarbiausių ir mūsų ateinančiose debatuose. Pats pranešimas yra tikrai geras. Norėčiau aptarti aštuonis aspektus. Pirmiausia, e, turint omenyje tai, kad ir komisijos narys šiandien viešės pas mus, būtų gerai sulaukti oficialios komisijos pozicijos. Stebėsenos, atsiprašau, priežiūros komitetas labai glaudžiai bendradarbiauja su Europos parlamentu. Tačiau aš nemanau, kad, stebėsi, kad priežiūros komitetas stiprina Europos kovos sukčiavimo tarnybos darbą ar veiklą. Tuo tarpu tai neužsimenama mūsų rengiamame pranešime. Turėtume paklausti savęs, kokiu žingsniu turėtume imtis. Kitas klausimas tai generalinio direktoriaus postas. Mes prisimename, kad komisija savo laiku tiek parlamentą E, tiek priežiūros komitetą paliko likimo valiai, kai mm, Olaf nebeturėjo generalinio direktoriaus. E, turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad tikrai susidūrėme su problemomis, būta sunkumų, net e, buvo pažeistos procedūrinės teisės. Noriu paklausti, ar buvo iš tirta, kodėl kai kuriais atvejais buvo pažeisti teisės aktai. E, kitas dalykas. Sveikino pona Kesslerį tapus generalinio direktoriumi. Jis mums pažadėjo, kad padidins tyriejų skaičių tarnybos viduje. Ponas Kessleris žadėjo, kad iki vasaros bus atlikta vidaus tarnybų reforma. Įdomu, kiek įvykiai pasistumėjo šioje srityje. Ir kita mano pastaba. Jūs kalbate apie procedūrų trukmės sutrumpėjimą. Manau, kad ypač vidinių tyrimų atžvilgių tai būtų labai sveikintinas dalykas. Tačiau ar tai nereiškia, kad e, mažiau bylų bus ištiriama? Ar tai tik man toks susidarė toks įspūdis, ar iš tikrųjų taip yra, kad Olaf dabar vadovaudamasis deminimis taisyklė tiesiog e, mažiau bylų ištiria? Kita pastaba. Deminimis taisyklė yra tik lietkalnio viršūnė. E, labai e, sunku iš karto nuspręsti, ar bylą būtų galima priskirti prie deminimis e, ar ne. Olaf likščiol atsisako tirti smulkes bylas. Būtų įdomu sužinoti daugiau informacijos susijusios su šiuo klausimu. Manau, kad nereikėtų sakyti, kad mes toleruojame smulkę nusikalstamą veiką. Nesvarbu, kaip dirbame, tačiau kita vertus, kovojant su smulkiu nusikalstamumu ir smulkiu sukčiavimu, pažabosime ir stambų e, sukčiavimą. Šeštoji mano pastaba susijusi su pono Lopeso pastabomis, tai yra vidaus ir išorės tyrimai. E, parlamentas prašė, kad vidaus ir išorės tyrimai būtų suvienodinti, nes e, mes nesuprantame, kodėl, pavyzdžiui, ES institucijų pareigūnams turėtų būti taikomos švelnesnės taisyklės nei visiems kitiems ES piliečiams. Kaip Jūs vertinate, kodėl ES institucijų pareigūnams turėtų būti taikomos palankesnės tyrimų sąlygos? Kokia Jūsų patirtis šioje srityje? Kita mano pastaba susijusi su OLAF veiklos vadovu. 15 e, puslapyje rašoma apie tai, kad e, kai kur šlubuoja vidaus tyrimai. Man tikrai um, paširpsta oda, kai prisimenu, kas buvo rašoma kitose um, priežiūros komiteto metinėse ataskaitose. Vis buvo pažadama, kad tas veiklos vadovas bus parengtas, tačiau taip neatsitiko. Ar galėtumėte pasakyti konkrečią datą, kada jis bus pagaliau parengtas? Ir dar viena pastaba. Šiandien atvyko net du priežiūros komiteto atstovai. Kodėl ponas Štrambergas atsistatydino, norėčiau sužinoti. Ačiū. Grazie. Apriamo la diskusiją. Dėkuoju. Dabar pradedame diskusiją, ponas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų noriu e, padėkoti priežiūros komiteto šiandieną dalyvaujantiem e, vadovom ir pareigūnam. Ir kalbant apie dabar pateiktą ataskaitą, reikia turbūt priminti, kad iš tikrųjų priežiūros komitetas buvo įkurtas siekiant sustiprinti ir užtikrinti Olofo nepriklausomumą, o taip pat padėti pačiam Olofo generaliniam direktoriui vykdyti savo įsipareigojimus tinkamai. E, reikia pripažinti, kad priežiūros komitetas e, tinkamai prisideda prie to, kad Olofo kaip institucija galėtų veikti efektyviai kaip ir administracinė trėja ir visiškai nepriklausoma nuo netinkamo išorinio spaudimo ar kišimasi. Priežiūros komiteto pagrindinis darbas yra nuolatinis e, Olofo tyrimų stebėjimas. Manau, kad ši priežiūros komiteto funkcija turi būti išlaikyta ir sustiprinta, nes tai yra vienas e, geriausių būdų pačios Olofo institucijos nepriklausomumui užtikrinti. Iš tikrųjų, reikia pritarti daugelį priežiūros komiteto metinę ataskaitą pateiktų išvadų rekomendacijų. Mano nuomonė yra labai svarbus tokie pastebėjimai, kai dėl Olofo tyrimo trukmės, tų tyrimų kokybės atlikimo, aiškių vadovų paskirimo, taip pat dėl Olaf visų tyrimo etapų taip vadinamo pilno planavimo politikos įgyvendinimo, dėl aiškių prioritėtų politikos taikymo Olofo bylom dėl pagrindinių teisų ir procesinių garantijų gerbimo, dėl išsamios OLAF žmogiškų išliktų strategijos sukūrimo ir tam tikrų kitų klausimų. Ir aišku, kelia susirūpinama, kurie jau buvo paminėti, dėl e, tam tikrų bylų likimo perduotų nacionalinių institucijų tyrimui, dėl smulkių bylų tyrimo, ką paminėjo ir gerbima Gressler. E, Ir taip pat e, reikia tikėtis, kad priežiūros komitetas ir toliau ryštingai gerins OLAF efektyvumą ir darbo kokybę. Aišku, mes labai daug tikimės iš būsimos diskusijos, kurią planuoja po pietų pateikti komisaras Šemeta dėl pačios institucijos e, reorganizacijos ir tam tikrų naujų darbo metodų įvedimo ir manau, kad iš tikrųjų po tam tikrų diskusijų mes galėsime tikėtis dar efektyvesnio šios institucijos darbo. Ačiū labai. Grazie, kolega Jala Sender. Kolegė Jala Sender, prašau. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju už šią šį Olafo priežiūros komiteto ataskaitos dokumentą. Ačiū už tai, kad buvo atkreiptas dėmesys į teisių užtikrinimą. Tiek asmenims, tiek toms struktūroms, kuriuo atžvilgiu yra atliekamas tyrimas. Norėčiau, kad šiuo požiūriu ataskaita būtų šiek tiek tikslesnė. Nuo kada tyrime ypatingas dėmesys kreipiamas į pagrindinių teisių užtikrinimą. Kada šis aspektas vertinamas? Tyrimo pradžioje, pabaigoje, viduryje. Na ir galiausiai tas e, vadovas, veiklos vadovėlis. Norėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti ne tik procedūrinių taisyklių rinkinys, bet svarbu turėti tam tikrą etikos kodeksą. Man atrodo, tai yra akivaizdu, jis reikalingas. Net E, kalbant apie paprasčiausius procedūrinius tyrimus, pavyktų jį turint užkirsti kelią e, kokiems nors netinkamiems veiksmams. Manau, kad be šio vadovėlio taip pat reikia ir Elksenos kodekso. Manau, kad 21 amžiuje mes esame sugebantis parengti taisyklės, kurios užkerta kelią bet kokiems nesklandumams, kad nepatektų niekas į kažkokias asmeninės tragedijas ar struktūrinės tragedijas dėl to, kad tyrimas atliekamas ne taip. Manau, kad svarbu, kad pažeidimų nebūtų ir kad kuo anksčiau atliekant tyrimą būtų imtasi užtikrinti asmenų, kurių veikla tyriama, teisės. Pone Labas regis, jūs prie šių klausimų labiausiai dirbote, tad aš manau, kad jūsų turėčiau pirmiausia prašyti atkreipti dėmesį į šį aspektą. Norėčiau, kad rekomendacijos šio požiūriu būtų tikslesnės, kad iš tikrųjų sulaukus naujo generalinio direktoriaus prasidėtų nauja Olafo era. Svarbu išvengti tų problemų, kurios buvo būdingos Olafui praeitie. Vyko diskusijos dėl naujo direktoriaus išrinkimo. Įvyko pozityvių poslinkių. Bet ką Jūs manote apie asmenį, kuris atėjo iš kitur, iš kitos struktūros dirbti pas Jūs? Jis nežino Olafo praeities. Ar Jūs manote, kad tai yra e, geras dalykas, telkiantis labiau tarnybą? gerinantis jos funkcionavimą ar ne. Norėčiau išgirti jūsų nuomonę. Nes dėl garantijos ir nepriklausomybės čia labai svarbu žinoti šios aspektus. Komisijos atstovai regis nenori kalbėti, tvarkoj. Tad suteiksiu žodį priežiūros komiteto atstovui, nes ponė Kreslė kreipėsi asmeniškai. Um, Ačiū labai pirmininkė. Uh, Atsakydama į ponios Greslę pirmąjį klausimą, tai yra reformų aspektą, turiu pasakyti, kad mes pateikėme ataskaitą, tačiau dar neturėjome viso peržiūrėto teksto reglamento. Mm, savo poziciją pateiksime kaip galėdami greičiau išnagrinėję tai, kas buvo pakeista, kas turėtų būti pakeista. Taigi šios, šių darbų imsimės kuo greičiau, tai taps mūsų prioritetu. Ar nesu tikra, ar supratau antrąjį ponios Greslę punktą. Ji kalbėjo apie e, teisės aktų pažeidimus tuo metu, kai nebuvo užimta generalinio direktoriaus vieta. Aš nieko nežinau apie šios pažeidimus, gal ponia Greslė galėtų pateikti tikslesnės informacijos, tada mes išnagrinėsime šią situaciją. Trečioji pastaba dėl 50 procentų Olafo darbuotojų, kurie buvo nukreipti atlikti tyriamąjį veiklai. E, ponas e, Kessleris e, jau imdamasi savo veiklos aiškiai išsakė savo poziciją, kuria kryptimi jis nori eiti. Mes e, teigiamai vertiname pono Kesslerio e, veiksmų planą ir jis kalbėjo apie labai plataus užmojo veiklą ir e, jo pozicija visiškai atitinka ir mūsų priežiūros komiteto poziciją. Dėl ponios Greslė ketvirtosios pastabos, kalbant apie vidaus procedūras A direktorato užduotis yra spręsti šios klausimus, jis dirba gerai, mes esame patenkinti šio direktorato veikla, Tačiau vis dėlto e, kai kurias bylas dirbdamas e, Olaf dirba lėčiau. Pavyzdžiui, praėjusiais metais 56 tyrimai buvo atlikti A direktorato, o 62 bylos buvo tirtos B direktorato, tai kiek mažiau nei praėjusiais metais. Galbūt e, tai atsitiko todėl, kad Olaf pradėjo persvarstyti savo prioritetų nustatymo politiką. Kalbant apie deminimis taisyklę, jūs um, kal, kaip tik iš, išsakėte ir mano nuogastavimus. Manau, kad uh, čia nesvarstame to klausimo, ar uh, tarnyba tyria ar netiria smulkių sukčiavimų. Uh, Tačiau, e, aišku, svarbu atlikti tuos tyrimus, kai tyriamus, tyriami stambaus sukčiavimo atvejais. atvejai. Mes tikrai netoleruojame smulkaus sukčiavimo ir vasario mėnesį vyko mūsų komiteto ekspertų e, susitikimas. Mes kalbėjome apie tai, kad Tais atvejais, kad kai smulkiose bylose neižvelgiama nusikaltimo sudėties, tokių bylų galima ir netirti. Tačiau bet kokie smulkaus sukčiavimo atvejai su nusikaltimo sudėtimi turi būti tyriami. Kitas klausimas. Pone Greslė, jūs kalbėjote apie veiklos vadovą. Taip, mes taip pat norime, kad šis vadovas būtų patvirtintas kuo greičiau. Mes darome spaudimą. Norime, kad e, Olaf numatytų daug griežtesnės sąlygas ne tik išorės tyrimams, tačiau ir vidaus tyrimams. Pone Ajala kalbėjo apie um, Elksenos kodeksą. Manau, kad jūsų pasiūlymas tikrai yra įdomus. Jis atitinka ir mano poziciją. Ir paskutinė pastaba, ponios Greslė pastaba, tai pono uh, Štrombergo atsistatydinimas. Jis kalbėjo apie tai, kad uh, ta um, darbų našta, kurią jis patiria dirbdama Švedijoje, yra tokia didelė, kad tai neigiamai veikia e, jo veiklą priežiūros komitete. Štai to, kodėl jis turėjo atsistatydinti, o jo vietą šiuo metu užėmė ponas Dymut e, Teato. Tie klausimų norėjau atsakyti, dabar perduosiu žodį kitiems. Eh, sí, eh, bueno, eh, en cuanto a... Ačiū labai. Pirmiausia, kalbant apie tyrimų diferencijavimą, apie e, vidaus ir išorės tyrimus. Jie yra vykdomi skirtingai, nes skirtingi dalykai yra tyriami. Taigi tyrimai skirstomi pagal tai, ar e, tyriamieji yra trečiųjų, tretieji asmenys ar ES institucijų pareigūnai. Ir priklausomai nuo to yra naudojamos skirtingos procedūros. Aišku, visada reikia laikytis teisėtumo principo. Ir e, yra e, taisyklės, kurių reikia laikytis Ir jos numato, kad tie tyrimai skirtingų asmenų turi būti skirtingi. Tai reiškia, kad visi tyrimai turi būti atliekami laikantis egzistuojančių taisyklių. Aišku, mes visada siekiame užtikrinti lygybės principą atlikdami savo tyrimus. Tačiau tyrimo institucija atlikdama savo tyrimus e, turi laikytis, kaip jau minėjau, tam tikrų tyrimo taisyklių. Kalbant apie tyrimų trukmę, ponia Greslė ir ponia Ajala uždavė klausimą šią temą. Kaip aš pradžioje minėjau, tyrimų trukmė yra vienas didžiausių OLAF iššūkių ir mūsų uh, komitetas jau nuo pat pradžių pabrėžė, kad mes turime reformuoti šią sritį. Mes tai nuolat pabrėžėme savo ataskaitose ir kol kas nepadaryta pažango šioje srityje. Tačiau mums reikia pirmiausia įvertinti kokią fazę tyrimas yra pasiekęs. Mes turime atidžiai išnagrinėti, ar tyrimas jau yra pradėtas ar ne. Aišku, negalime leisti, kad praeitų mėnesiai, kol bus priimtas sprendimas pradėti tyrimą. Dėl to sutinku. Visos šios taisyklės turi atsispindėti ir OLAF veiklą reglamentuojame reglamente. Turi būti numatytos labai aiškios procedūros. Turi būti numatyta perspėjimo sistema, e, kai bylos e, vilkinamos. Esama tokių pavyzdžių, į kuriuos nesigilinsiu, kai tyrimas tikrai truko per ilgai ir čia reikia numatyti tam tikrus e, specifinius mechanizmus. E, pone Ajala, jie yra. Tai reiškia visų pirma tikrinimą, tyrimų tikrinimą visose tyrimo stadijose. Generalinių direktorių direktoratai turi labai atidžiai stebėti visą situaciją ir prižiūrėti, kad tyrimai uh, E, būtų vykdomi tinkamai, kad jie neužstriktų. Dėl veiklos vadovo 2009 metais mes patvirtinome paskutinę veiklos vadovo versiją ir komitetas nuolat pabrėžė šio veiklos vadovo svarbą. Tiesa, e, šis veiklos vadovas dabar yra daug tobulesnis nei ankstesnės jo redakcijos, tačiau e, vis dar ne visiškai tobulas. E, kai kurie dalykai turėtų būti apibriežti daug aiškiau, kai kur turi būti daug aiškiau apibrėžiamas tyriejų elgesys ir tyriejų tyrimo būdai. turime turėti omenyje, kad e, Olaf e, tarnybą sudaro 27 skirtingų valstybių narių tyrėjai. Ir pavyzdžiui, jei e, tyrėjas atvyksta iš Italijos ar iš, spa, iš Ispanijos ir tyria kitos šalies um, sukčiavimo atvejį, jis turi būti puikiai susipažinęs ir su tos šalies aplinkybėmis ir teisinę bazę. Aišku, reikia keisti tai, ką galime keisti. Tačiau, jei mes keisime veiklos vadovą nuolat, taip pat jis tyrėjai nebespės prisitaikyti. Manau, kad į visus klausimus atsakiau. Ačiū. Dank, Panas Gairis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pateikti klausimą OLAF priežiūros komitetui dėl e, pono Štrambergo. Aš supratau, kad ponas Štrambergas um, dėl e, didelės darbo naštos atsistatydino, tačiau aš girdėjau uh, kad jis viršijo savo kompetencijas paskirdamas generalinį OLAF direktorių. Noriu pasitikslinti, ar tai, ką aš girdėjau, tikrai nėra tiesa, yra tik pasko, paskalos. Prego, Jūlė responder. Um, well, the, <clears throat> the Atsakymas. Na, aš jums atskaičiau tą priežastį, kurią atskaitė ponas Strombergas mums. Bene collega Gressle se vuole tirare le conclusioni come relatore. Nu, Gressler nori pateikti išvadas kaip pranešėja. Taip, visada aš. Iškyla klausimas, kaip turėtume dirbti toliau. Norėtume labai nuoširdžiai jūsų paprašyti, kad jūs parengtumėte nuomonę dėl komisijos pakeisto pasiūlymo susijusio su reglamento 1073-99 pakeitimo. Taip pat būtų įdomu sulaukti jūsų nuomonės, kaip jūs vertinate e, vidinių struktūrų struktūrų ir keitimą. Ir kaip vertinate generalinio direktoriaus ketinimą 50 procentų visų darbuotojų iš įvairių direktoratų perkelti į tyrimo sritį? Mums ši informacija būtų labai reikalinga. Ačiū Jums už informaciją, kurią pateikėte šiandien. Tas keitimasis nuomonėmis, buvo labai reikalingas. Taip pat noriu e, padėkoti Jums už neformales diskusijas, kurios vyko diskutuojant apie e, keičiamą reglamentą. Tiesa, aš e, tame posėdėje nebuvau, tačiau sužinojau, kad Jūs kalbėjote apie labai įdomius klausimus. Tiesa ta, kad mes dar netoli pažengę peržiūrėdami reglamentą. Noriu paklausti, ar komitetas ketina kažkaip pratesti um, įgaliojimus, jei nebus e, pasiekta, kad iki šių metų lapkričio mėnesio reglamentas bus peržiūrėtas. Dėkoju, kolega Gresler, nežinau, ar dar būtų komentarų. Prašoma. E Yo, yo comprendo y estoy de acuerdo con el interés de la, de la señora. Aš eh, suprantu ir pritariu tam, ką sakė ponė Resler. Reforma visuomet tai yra įdomi tema, tačiau tai kita vertus begalinė tema yra. Mes jau daug kartų ir daug įvairių eh, dokumento versijų nagrinėjome. E, Europos parlamentas 2008 pabaigoje yra patvirtinęs e, vieną dokumentą, paskui iš komisijos sulaukėm pasiūlymų ir šiandien po pietų taip pat e, išklausysim pranešimą dėl e, galutinio pasiūlymo. Tačiau, kai tik tai pateikiamas naujas tekstas, aišku, labai daug kas keičiasi kiekvieną kartą ir e, Galiu pasakyti, jog mes esam pasirengę dirbti kartu, bendradarbiauti ir pateikti jums visą reikalingą informaciją šitais klausimais, bet pateikti savo, savo nuomonę. Kalbant apie reorganizavimą, žinome, kad naujas direktorius yra ir per kai kuriuos posėdžius jau buvo kalbėta apie reorganizavimą, aš norėčiau paklausti, kaip konkrečiai viskas vyks. Naujas vadovas turės, tam, turės turėti tam tikrą laiką, kad galėtų su visko susipažinti tinkamai. Na, o ponė Rai kol kas kaip pranešėja rengia nuomonę, siekdama e, ištirti ilgiau negu keturis metus trunkančius Olafo tyrimus. Ir čia manau, kad galėsime užčiuopti tam tikras, disfunk... tam tik... tam tikras problemas. Komet e, tyrimas vyksta daugiau nei keturis metus, tai aišku reiškia, jog tyrimas yra sudėtingas, kai kurie tyrimai gali būti sunkus, e, valdymo, organizacinių problemų taip pat gali e, e iškilti tokiais atvejais. Bet e, Mes nusprendėme birželio mėnesį aptarti šitą klausimą ir, ir galtinai parengti tą nuomonę, išanalizuosime vairius atvejus ir paskui parengsime išvadas, e, kaip turėtų būti reorganizuojamas Olafas, kad būtų išvengta tokio pabudžio problemų, kurių tikrai kyla, kaip mes žinom, atliekant tyrimus, nes dažniausiai tai būna valdymo problemos. Dėkoju. Ar dar norėtumėt ką nors pridurti? Norėjau pasakyti, kad mane tikrai padrasino tai, kaip greitai ponas Keseris įgyvendina visokias reformas mūsų institucijoje. Aš manau, kad iki vasaros pabaigos reorganizacija, ko gero, bus e, pradėta ir rudenį jau bus užbaigta. Laukiame siūlymų, galutiniai pasiūlymai bus išdėstyti netrukus, aš tikiuosi, dabar jis turi planų, e, dirbama prie atskirų Olafo struktūrų dalių, siekiant tą reorganizaciją geriau įvykdyti. Aš manau, kad tuo būdu žmonės ir jų pajėgumai bus tinkamiausiai panaudojami. Mūsų nuomonė, reformos procesas, kai dėl mūsų minėto reglamento 1073 turėtų įvykti iki Liepos mėnesio. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Olaf, apriežios. Uh e, komitetas, e, komiteto metinė ataskaita aptarta. Dėkuoju šio komiteto atstovams. Dabar pereiname prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Europos komisijos penktoji sanglaudos ataskaita ir e, sanglaudos politikos strategija. Žodis e, poniai Von, kuri yra pranešėja. Atsiprašau, ponui Von. Ačiū, pirmininkė. Ši nuomonė yra pateikta vystymos e, regionų komitetui, ne vystymosi komitetui. Manau, kad regionų komitetas taip pat e, yra susidomėję šiais klausimais. Aš nesu didelis e, struktūrinių fondų fanas. Uh, E, penktoji ataskaita buvo pateikta komisijos praėjusiais metais ir iki šių metų sausio mėnesio ši ataskaita buvo nagrinėjama. Buvo peržiūrėtos visos e, regionų komiteto darbo atvarkės. Aš pateikiau keletą pasiūlymų. Pirmiausia, pradedu pabrėždamas, kad uh, E, struktūrinių fondų klaidų lygis šiuo metu siekia daugiau nei 5 procentus pagal Europos e, audito rūmų duomenis. E, kalbame net apie 11 procentų kai kuriais atvejais. Taigi esama spragų procedūrose. Valstybės narės turėtų jas ištaisyti. Aš savo pasiūlymą siūlau supaprastinti kai kurias procedūras. Supaprastinimas yra labai e, svarbus aspektas. E, aišku, reikia ir konkrečių idėjų, e, ką tas supaprastinimas reiškia. Komisija jau pateikė savo pasiūlymų susijusių su paprastinimu dėl sumų išmokėjimo, ar tai būtų fiksuoto dydžio sumos, ar išmokėjimas dalimis. Kalbant apie kitus pasiūlymus. Vienas pasiūlymas būtų paremti komisiją skatinant e, teikti valdymo deklaracijas valstybių narių valdžios institucijų lygmenių. 80 procentų visos paramos yra įsisavinama per valdžios institucijas. Reikėtų numatyti e, specialią akreditavimo procedūrą, tiksliau nacionalinį akreditavimo procesą, e, taip pat e, numatyti patikinimo pareiškimų procedūrų patobulinimą. Aš Taip pat e, remiu komisiją ir manau, kad reikėtų pradėti taikyti savaiminio mokėjimų nutraukimo ir sustabdymo sistemą tais atvejais, kai tampa akivaizdu, kad akredituotų institucijų veikime atsirado didelių trūkumų. Ir pagaliau aš manau, kad šie pasiūlymai galėtų būti papildyti ir sankcijomis kurios galėtų būti numatytos tiek valstybėms narėms, tiek galutiniams gavėjams, kai yra pažeidimų. Manau, kad mokėjimai iš struktūrinių fondų turėtų atitikti stabilumo ir augimo pakto principus. Mes neturime grasinti valstybės narės, kad mes atimsime paramą iš jų, ypač tais atvejais, kai valstybės atsidūrusios sudėtingoje ekonominėje situacijoje. Taip pat um, aš kalbėjau ir su DEVE komiteto pranešėju, ponu Piperiu, ir mes derinome savo pozicijas, jis rėmė mano pasiūlymus. Tiek, ačiū. Grazie, vuole intervenire la Corte dei Conti su questo punto. Ar auditorumai norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet komisija. Dėkoju. Aš esu už užimtumo generalinio direktorato ir taip pat atstovauju ir kitų kompetitinkų direktorato kolegoms. Mes pasižymėjome nuomonę, susidomėjimo peržiūrėjome ją, nes ten yra kalbama apie daug tų dalykų, kurie yra susijęs su būsimosiomis reformomis. Mes taip pat pritarme tam susirūpinimui, kuris išreikštas kaip raudona linija per visą pranešimą. Yra kalbama apie sandorių e, tolygumą ir jų teisėtumą. Pranešime be kita ko iškelti kelias, ke, iš, iškelti esminį klausimą dėl kontrolės. Svarbu, kad būtų išanalizuoti rezultatai. Mes dabar tą analizę atliekame, yra diskutuojama su ekspertais, kurie peržvelgia mūsų siūlymus. Iki vasaros mes turėtume sulaukti jų reakcijos. Ir taip pat mes e, keliam ir tuos klausimus, kurie keliami pranešime. Visa tai yra vykstančių diskusijų objektas. Reikėtų e, peržvelgti tuos dalykus, kurie yra penktajame sanglaudos pranešime, tačiau aš į detalės nesileisiu, tiesiog paminėsiu keletą dalykų. Pirmiausia, vyksta darbas ir iškelti, ir iškelti klausimai. Tai yra susiję su struktūriniu fondų reglamentu ir su finansiniu reglamentu. Saskaitų metinio užbaigimo klausimas, metinių deklaracijų klausimai yra tie, dėl kurių čia buvo diskutuota. Tai turėtų pagerinti galimybę e, gauti tą patikinimo pareiškimą. Visą tai leistų tinkamiau atspindėti klaidų procentą e, metiniuose mokėjimuose, kurios gauna valstybės narės. Paaiškėtų, kokią dalį tai sudaro posąjungos biudžeto. Šeštame punkte yra paminėti tie dalykai, kurie susijęs su starties 317 straipsnį. Buvo teisingai pasakyta, kad supaprastinimas yra E, operacijų reguliarumo vienas iš rodiklių. Taip pat labai svarbu išsiaiškinti, kad ar tinkamai panaudojamos skiriamos lėšos. Tai neturi būti tiesiog lėšų įsisavinimas, svarbu, kad tas įsisavinimas būtų kokybiškas. Svarbiau, svarbiau yra siekti konkrečių rezultatų, o nesiekti tikslo tiesiog išleisti pinigus. Na ir pabaigai norėčiau pridurti štai ką. Ši nuomonė paliečia keletą esminių klausimų, prie kurių komisija ketina dirbti ir netrukus bus pateikti siūlymai dėl šių dalykų. Ir jeigu turėtumėte klausimų, mes esame pasirengę į juos atsakyti. Dėkoju. Grazie. Ačiū, ar yra norinčių kalbėti kolegų? Ajala, prašau. Gracias, presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikiname kolegą parengusi šiuos siūlymus. Norėčiau ponui Vogonui ir komisijai užduoti keletą klausimų. Komisijai pirmiausia, ar galėtumėte mums pateikti skaičius grįžtų prie to, ką dažnai pas, e, pastebiu, aš reiškiu kaip pastabą posėdžiuose, kai mes kalbame apie klaidų procentą vykstant išlaidų procesui. Tiek kalbant apie struktūrinius fondus, tiek sanglautus fondus, čia susidurėme su problemomis, o būtent sąskaitų užbaigimas, dažnai jūsų galutinis sutvarkymas įvyksta praėjus daugeliu metų po pagalbos suteikimo. Tad aš norėčiau paklausti. Štai ko. Ar tos sąskaitos, kurios užbaigiamos dabar siekia laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų, gal yra naujesnių skaičių susijusių su klaidų procentu? O paskui dar norėčiau paklausti, ar komisija galėtų mums dar patikslinti, ar yra skirtumas tarp 2005-2006 metų laikotarpio. Ir sąskaitų užbaigimo, nes tais metais, 5-6, buvo atsisakyta išduoti teigiamą e, biudžeto vykdymo patvirtinimą. Auditorumai dabar rengia 2009 metų dokumentą dėl tinkamo sąskaitų tvarkymo. Vėlgi sakoma, kad sanglaudos fondų srityje klaidų procentas yra didžiulis. Ko gero vėl matysime panašų atvejį. Na, kaip paprastai yra pamirštama, kad galiausiai užbaigiant tam tikrą ūkinę veiklą, šiuo atveju kalbam apie septynių metų laikotarpį, klaidų procentas, kalbant apie pinigų sraudus ir panašiai, tas klaidų procentas gali būti didesnis. Tačiau problema ta, kad yra didelis skirtumas tarp valdymo pačių sąskaitų ir galutinių sąskaitų sutvarkymų ir užbaigimo. Jei, ir, ir galbūt ai, dažnai mes girdime sakant, kad tų klaidų nieka, nėra tiek daug, kaip sakoma, tų problemų nėra tiek daug, kaip minima. Tad aš norėčiau paklausti, ar komisija galėtų kažkaip su, su, su, sutrumpinti šį sąskaitų uždarimo vadinamąjį laikotarpį, ar galėtume gauti naujesnių skaičių. Nes man atrodo, mes diskusijose čia pasiklystame, tiesiog nebesugebame tam tankumynė rasti teisingo kelio. Reikėtų, kad mes žinotume, kokius yra konkrečios realijos, nes paprastai išgirstame blogų naujienų, krizės naujienų ir tiesiog matome spaudoje didžiulius, didžiulės antraštės su blogom naujienom ir tiek. Ponui Von, klausimas dėl penkto klausimo. Penktame punkte yra siūloma priimti naujas priemonės, kurių tikslas būtų valstybės narės turėtų teikti savo ametinės ataskaitas. Turėtų būti taip pat, sakoma, atliekamas nepriklausomas auditas. Ir paskui ponas Vogan ir aš su juo sutinku, mums sako, jog valstybės narės turėtų irgi būti atsakingos už valdymą ir priežiūrą, įskaidant ir tuos fondus, kurie yra bendro finansavimo objektas. Komisija turi galiausiai patikrinti valstybių narių veiklą. Tad norėčiau paklausti, ponė Vogan. Kodėl? Kokia būtų, pri, ka, kam reikėtų numatyti tuos papildomus visokius dalykus, nes valstybės narės rengia ataskaitas, jas pasirašo finansų ministrai ir panašiai. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, bizottság! Eh, Ačiū, pana pirmininkė. Gerbiamas kolegės ir kolegos, kaip matome šiame pranešime, aš esu šešėlinis pranešėjas APP frakcijos vardu. Pirmiausia, noriu pasveikinti kolegą Von, parengus puikų pasiūlymą. Tris pastabas turiu. Labai trumpai noriu sureaguoti į diskusijas. Pirmiausia, visiškai teisinga tai, kad per pastarosius keletą metų sanglaudos politikos srityje atlikti Europos audito rūmų Tyrimai rodo, kad klaidų lygis siekia daugiau nei 5 procentus. Šis lygis yra gan aukštas, ypač per pastaruosius du metus. Tiksliau, kai kuriuose srityse šis skaičius pastaraisiais dviemis metais yra žemesnis. Tai reiškia, kad e, reikėtų gerinti lėšų panaudojimo efektyvumą. E, viena vertus, e, klaidų lygis daug kur siekia daugiau negu 5 procentus, tačiau vis dėlto pastaraisiais metais šis skaičius mažėja. Įdomu, kaip Europos audito rūmai apskaičiuoja e, šį klaidų lygį. Komisija klaidų lygį taip pat apskaičiuoja, tačiau šios dvi institucijos taiko skirtingus metodus. Ir man e, tie skirtingi metodai atrodo netoleruotini. Jie klaidina e, Pavyzdžiui, mano šalyje, Vengrijoje, Budapešte e, daugelis projektų buvo finansuojama iš ES fondų. Europos komisija atliko e, auditą ir pastebėjo, kad 25 procentai visų e, panaudojamų fondų panaudojami neteisingai. Tai reiškia, kad klaidų lygis buvo 25 procentai. Audito rūmų ataskaitoje taip pat figuravo tas pats skaičius. Buvo padaryta tokia išvada, kad e, panaudojant ES biudžeto lėšas buvo nustatytas, 25 procentų klaidų lygis. Net buvo nekalbama apie 25 procentus, buvo kalbama apie 100 procentinį klaidų lygį. Manau, kad šie du dalykai skiriasi, kur 100 e, procentų arba 25 procentų. Aš negaliu pasakyti, kad moteris yra truputį nieščia. Ji arba yra nieščia, arba nėra nieščia. Uh, Tai čia manau, kad situacija yra panaši. Arba klaidos yra daromos visur, arba niekur. Manau, kad turėtume sustiprinti kontrolės mechanizmus. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad reikėtų reformuoti radikaliai pačių institucijų, nes tai vėlgi reiškia, kad reikės daugiau laiko ir finansinių išteklių, kad tokios reformos būtų padarytos. Sankcijos ir mokėjimų nutraukimas arba jų sustabdymas. Manau, kad šioje srityje turėtume būti itin atsargus. Uh, Aš čia pasigendu labiau diplomatiškos formuluotės. Sunku įsivaizduoti, kad Europos Sąjunga nesugebėtų rasti geresnių sprendimų, o tik pasirinkti um, sustabdyti mokėjimą tais atvejais, kai uh, sanglaudos politikos uh, įgyvendinimo srityje padaryta klaidų. Ir paskutinė, tačiau nemažiau svarbi pastaba. Noriu pasakyti, kad aš pritariu nuosaikiam metodui, tačiau tas metodas turėtų būti konkrečiai apibrieštas. Manau, kad ir darydami reformas neturėtume e, stačia galva pulti reformuoti viską, neatsisakykime svarbių dalykų, akcentuodami smulkmenas ir klaidas daromas smulkmenose. Turime reformuoti esamą sistemą, tačiau neatsisakykime jos visiškai. Manau, kad e, būtų ne sąmonė iš naujo sukurti sistemą. Dėkuoju, pane Pricariu. E, Pone Českova. Dėkuoju. Pane pirmininkė, kaip ir kiti kolegos. Suprantu, kad sanglaudos politika dabar yra viena iš esminių temų puikiai žinome, kad 2013 bus lemiami metai sanglaudos politikos rytyje. Tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl aš regionų vystimusi, e, regionų vystimusi komitetų pateiktą dokumentą išanalizavau taip atidžiai. Mūsų komitetas taip pat gavo šį pranešimą. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Ir aš apie tai kalbu jau ne pirmą kartą. Dėl jo daug diskutavome mūsų komitete. Ir tas dalykas yra štai koks. Kiek ES ar Europos komisija prisima atsakomybę už klaidų procentą. Nes labai svarbu užtikrinti tinkamą prisitaikymą prie taisyklių, mokėjimų atlikimą pagal taisyklės. E, ar kalbėtume apie sanglaudos fondų panaudojimą, ar kitų fondų panaudojimą. Kokia atsakomybė dalis tenka valstybėms narėms. Mes penktame, septintame ir devintame punktuose siūlėme labai konkrečius dalykus. Ten kalbama apie sankcijas ir veiks, reikalingus veiksmus. Tas sankcijas galėtų taikyti ir valstybės narės esant reikalui. Manau, kad ateityje mes turime labai atidžiai ieškoti išeičių. Turime raginti valstybės narės prisimti atsakomybę už sankcijas e, Šiame komitete mes balsuosime dėl šio pranešimo. Noriu būti geriau informuota dėl to, kokios sankcijos bus siūlomos, kokias mes jas galėtume pasiūlyti. Ir taip pat reikėtų išsiaiškinti, kaip jas reikėtų įgyvendinti. Komisija galėtų pasiremti savais įgaliojimais ir savo struktūromis. Tuomet štai komisija galėtų atlikti patikrinimus, kontroliuoti ir tuo būdu prižiūrėti, kaip joms e, tenkančios atsakomybės laikosi nacionalinės struktūros. Turime išsiaiškinti, kiek mūsų siūlymai yra realistiški, kaip mes įsivaizduojame ES struktūrų veiksmus, kaip jos galėtų užtikrinti kontrolę ar numatyti sankcijas valstybėms narėms tais atvejais, kai sanglaudos politika yra įgyvendinama neteisingai. Toks būtų mano komentaras. Turiu dar keletą klausimų, į kuriuos norėčiau išgirsti atsakymus iki mums apsisprendžiant. Dėkoju. Grazie, vuole intervenire la Corte dei Conti. Dėkuoju. Ar auditorumo atstovas norėtų pasisakyti? Prašom. Gerbiamas pirmininkė, garbėjai komiteto nariai. Norėčiau pridurti vieną dalyką. Manau, kad pateikti pasiūlymai ir pranešėjo pranešimas yra puiki visų pasiūlymų santrauka. Kalbu apie pasiūlymus, kuriuos audito rūmai pateikė rengdami savo ataskaitą. Taigi noriu padėkoti už pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas ir ačiū, kad atsižvelgėte ir į mūsų rekomendacijas. Noriu pasakyti, kad šie devini pasiūlymai galėtų būti papildyti dar vienu pasiūlymu, apie kurį kalbėjo vienas komiteto narys. Tai yra klausimas, kaip išspręsti viešųjų pirkimų procedūrų klausimus. Būtent šioje srityje susidurime su problemomis. Maždaug 50 procentų visų nustatytų klaidų yra klaidos susijusios su viešaisiais pirkimais. Yra daug priežasčių, dėl ko taip vyksta, nesigilinsiu, tačiau šioje srityje reikalinga pažanga. Manau, kad būtent todėl taryba tvirtindama 2009 metų biudžeto įvykdymą pateikė savo nuomonę šią temą. Buvo kalbėta apie kiekybinės klaidas šioje srityje. Manoma, kad reikėtų imtis konkrečių veiksmų kad situacija keistusi. Tiesa, komisija ir mes naudojame skirtingus e, statistinius klaidų skaičiavimo metodus, tačiau iš esmės situacija nekinta. Klaidų bendras lygis yra problema. Noriu pridurti dar porą pastabų. Iš ties klaidų lygis per pastaruosius metus sumažėjo. 8 metais buvo 11 procentų, 9 metais klaidų lygis šioje srityje buvo kiek virš 5 procentų. turiu pasakyti, kad mes savo auditą atliekame e, kiekvienais metais. Tai nėra automatiškas patikrinimas. Ir 2009 metais e, pasiektas klaidų lygis, kuris yra mažiau nei 5 procentai, automatiškai nereiškia, kad ir kitais vėliau sekančiais metais klaidų lygis taip pat nuosekliai mažėjęs, kaip e, jis mažėjo nuo 2008 metų. Gali atsitikti taip, kad e, audituojamų metų klaidų lygis gali būti didesnis nei praėjusių metų klaidų lygis. Tačiau mes tikimės, kad 2011 e, metų klaidų lygis bus e, galbūt mažesnis nei 5 procentai arba net 2 procentai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasiūlymus, Jūsų pasiūlymai leis tinkamiau operuoti ES biudžeto lėšomis. Komisija, ar norite pasisakyti? Um... Ačiū pirmininkė. Aš Trumpai sureaguosiu į kai kurias pastabas, o mano kolegos galės mane papildyti. Dėl mokėjimų sustabdymo. 2000-2006 metais e, vyko, atsiprašau, biudžeto uždarimas, nemokėjimų sustabdymas. 20 procentų visų programų biudžeto buvo uždarytas. Gal yra koks skirtumas tarp e, Europos socialinio fondo ir kitų fondų. 95 procentus visų asignavimų skiriame veiklos programams, o likutinė klaidų vertė nustatoma tada, kai uždaromas biudžetas. kai turi būti visiškai uždaromas biudžetas, mes tik tada galime pateikti jums informaciją, koks klaidų lygis buvo. Ir atsižvelgdami šios rezultatus mes galime sumažinti kai kurios mokėjimus valstybėms narėms. Galbūt vėliau galėsiu Jums pateikti tikslesnės informacijos. Buvo iškeltas klausimas apie septynių metų laikotarpį. Čia susidurėme su suvokimo problema. Mes turime laikytis finansinėme reglamente numatytų reikalavimų, tvirtindami biudžetus. Ir komisija savo pasiūlyme pateiks kai kurių patobulinimų susijusių su sanglodos fondų lėšų panaudojimu. Dėl pono Deutscho pastabų, kalbant apie skirtingus klaidų lygio apskaičiavimo metodus, kuriuos naudoja auditorumai ir komisija. Mes e, vertiname įvairias veiklos programas valstybėse narėse Norime supaprastinti savo procedūras ir jei negalime e, vien, visoms valstybėms narėms taikyti to bendro apskaičiavimo metodo. Mes iš pradžių apskaičiuojame kiekvienoje valstybėje daroma, daromų klaidų lygį tik tada e, jį susumuojame. Negalime iš karto numatyti vidutinio klaidų lygio visose valstybėse narėse. Dėl supaprastinimo. Aišku, supaprastinimas yra labai svarbus. Mes vertiname ir 1993 reformą, tačiau svarbiausia, kad supaprastinimas vyktų teisingai. Turime diskutuoti tiek su paramos gavėjais, tiek su valstybėmis narėmis, tiek su audito rūmais. Turime pasiekti, kad e, būtų taip supaprastinama supaprastinamos procedūros, kad jos būtų tikrai supaprastinamos visiems veikėjams. Skirti skirtingi fondai numato e, skirtingas e, lėšų įsisavinimo procedūras. Kalbant apie sankcijas, kurių reikėtų imtis, ponia Českova iškėlė šį klausimą. Mes labai aktyviai nagrinėjame galimybės, kurias mums suteikia reglamentas. Tai yra finansinės korekcijos ir mokėjimų sustabdymas. Mes pastebėjome, kad dėl šių žingsnių sumažėjo klaidų lygis. Apie tai kalba ir audito rūmai. Anksčiau klaidų lygis buvo 11 procentų, kai kuriais atvejais net didesnis, dabar jis sumažėjo iki 5 procentų. Tai jau yra pažanga. Tiesa nepakankama, tačiau vis dėlto didelė. Manau, kad esame teisingame kelyje ir komisija, aišku, nori eiti tuo keliu ir toliau. Mes numatėme pakeitimų šioje srityje ir tikime, kad mums pavyks savo tikslus pasiekti. Tiek noriu pasakyti, ačiū. Diamo oh, per le conclusioni. Dabar žodis e, kolegai Von išvadoms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegoms už jų indėlį. Džiaugiuosi auditorumų indėliu ir siūlymų dėl dešimto punkto. Jis yra tikrai labai vertingas, jis pasitarnaus daugeliu valstybių narių, nes valstybėms gavėjams taikomos taisyklės yra tikrai labai sudėtingos, valstybės pagalbos klausimai yra taip pat sudėtingi ir manau, kad viešųjų pirkimų sritis taip pat labai svarbi ir siūlymai dėl jos yra taip pat vertingas. Kai dėl klaidų procento e, tenka kalbėti apie 5 procentus tų klaidų, tas skaičius tebėra pernelyg didelis, turime daryti viską, kad klaidų sumažėtų, kad jų būtų mažiau nei 5 procentai ateityje. Turime imtis veiksmų, ypač įgyvendintami supaprastinimą. Aš jau sakiau, kad mes vis tiek kalbam apie supaprastinimą, ar mums reikia praktinių idėjų, kaip ir ką paprastinti procesą ir taisyklės. Regionams, e, visiems pagalbos gavėjams tai būtų labai vertingas dalykas. Kol kas visas procesas yra labai sudėtingas. Galbūt galima būtų sulaukti idėjų, kaip paprasinti šią procesą. Pone Českova ir ponė Ajala Sender taip pat patikė savo komentarus. Dėl penkto šešto punkto. Aš manau, kad yra labai svarbu, kad tos valdymo deklaracijos būtų teikiamos. Mums reikia plėtoti šiuos įgaliojimus ir reikia užtikrinti, kad ministrai pasirašytų šias deklaracijas, kad tai būtų jų teikiamas dokumentas ir jų prisimama atsakomybė. Komisijai taip pat dar turėtų likti tam tikrą atsakomybę dėl ES fondų lėšų panaudojimo svarbu įsitikinti, kad egzistuoja reikiamas mechanizmas pusiausvirai užtikrinti, kad egzistuotų ta pusiausvira tarp valstybių narių metinių deklaracijų ir komisijos vykdomų įgaliojimų. Na ir norėčiau užbaigti pasakydamas porą žodžių dėl sankcijų, nes kolegos minėjo šį aspektą. Aišku, mokėjimų sustabdymas ar jų nutraukimas yra viena iš sankcijų. Aš manau, kad labai svarbu yra galbūt sulaukti pasiūlymų, kitų siūlymų šiai sryčiai, ne tik mokėjimo sustabdymas. Valstybės e, taip pat galėtų čia tarti savo žodį. Iki penktadienio lauksime pakeitimų. Dėkoju kolegoms, kurie taip pat galbūt iki penktadienio norės tų pakeitimų pateikti. Dėkoju. Pasimatysim 15 val.